E, modernes duomenų perdavimo paslaugas, ryšio paslaugas. E, tai tikrai bus geriau nei JAV ir Kinijoje, tačiau svarbu, kad darytumėme nuolatos spaudimą ir ateityje, nes e, tie sprendimai, kurie priimti dabar pram, pramoniai Europoje apskritai suteikia puikių galimybių, nes čia kalba neina vien tik tai apie telekomą, bet ir bendrai apie Europos pramonę ir ekonomiką ir geresnės sąlygas. Taip pat susitarėme dėl dažnių inventoriaus, kuris leis mums imti žingsnių ir ateityje. Manau, kad gal galėjome pasiekti daugiau rezultatų dėl konkurencijos taisyklių griežtumo, bet tikrai pasiekėme neblogų rezultatų kitose srityse. Na ir dabar atsipalaidavęs po dėrybų galiu pasakyti, kad jaučiu didžiulę padėką visų frakcijų atstovams, koordinatoriams ir taip pat dėkoju ponui Roilui, kuris pirmininkavo trišaliam, trišaliam posėdžiui šiame komitete ir taip pat trišalio komiteto posėdžiuose jisai buvo labai griežtas ir rimtas pirmininkas. Taigi dėkoju už paramą pasiekus šio susitarimo. Bedanke mich, kolega Höckmark, und darf zur Abstimmung. Ačiū kolegai Höckmarkui. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu, nes balsuosime dėl viso dokumento teksto. Balsuoti pradedame. Neveikia įranga. Dabar atrodo veikia. Balsuoti baigiame. Puikus rezultatas. Sveikiname poną Hökmarką, kolegas. We have a problem, but Mr. Tsoulakis, there's uh, a problem with the card. Yes. Second. Ah, plus two plus. Plus two. Dar du papildomi, trys papildomi balsai už, nes. Uh, trys balsavimo įrangos neveikia, taigi pritarimas yra dar didesnis, turime balsuoti dėl laiško turinio, kurį komiteto vardu aš su, su pirmininkančiu Lenkijai, kas jam pritarė, kas prieš pritarta. Labai ačiū. Balsuosime dėl e, pasiūlymo dėl atakų prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinio sprendimo. Balsuokime. Pradėkime balsuoti nuo 41 pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 42 kas už, prieš susilaikė pritarta, 43 kas už, prieš susilaikė pritarta, 44 už, prieš susilaikė pritarta, 45 už, prieš susilaikė pritarta, 46 už, prieš susilaikė pritarta, 8 už, prieš susilaikė pritarta, pirmas kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta susilaikė pritarta, devintasis už, prieš susilaikė pritarta, penkisdešimtasis už, prieš susilaikė pritarta. Balsuokime dėl antrojo kompromiso už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktasis už, prieš susilaikė pritarta, penkiasdešimt penktasis už, prieš susilaikė pritarta, trečiasis kompromisas už, prieš prieš susilaikę pritarta 16 už prieš susilaikė pritarta, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, dvidešimtasis už, prieš susilaikė pritarta, penktasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, dvidešimt ketvirtasis už, prieš susilaikė pritarta, dvidešimt penktasis už, prieš susilaikė atmesta, 26 už, prieš susilaikė atmesta, 27 už, prieš susilaikė atmesta, 6 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 30 už, prieš susilaikė pritarta, 31 už, prieš susilaikė atmesta, 5 už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 susilaikė pritarta. Bendrasis balsavimas elektroniniu būdu dėl dokumento su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Closed 49 ja, eine... 49 balsai už, vienas susilaikęs, visų balsavimo įranga veikia. Kodėl pas jūs neveikia? Kolega Eileris. Du sakinius pasakysiu. Kalbame apie kibernetinį saugumą. Pirmą kartą svarstėme e, atitinkamus teisės aktus Europoje susijusius su šias rytimi. Visose valstybėse narėse E, buvo užfiksuoti ir teismuose svarstyti tik tai 32 atvejai susijęs su kibernetiniais nusikaltimais ir tik dėl 11 buvo priimti atitinkami teismų sprendimai. Turime, turime koordinuoti atitinkamus savo veiksmus valstybėse narėse. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad uh, E, apribojame taikymos rytį šiame pranešime ir susijęme su komiteto kūruojamais teisės aktais, nes pagrindinis komitetas atsižvelgia į visus mūsų pakeitimus ir įtrauks juos į savo pranešimą. Labai ačiū, pirmininkas dėkoju. E, ir noriu pasveikinti nuomonės e, teikėją, poną Elerį. Šeštas punktas - finansų krizės poveikis ES valstybių narių gynybos sektoriams. Kompromisinis pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, antrasis, ne penktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, antrasis kompromisas su už prieš susilaikė pritarta, keturioliktasis už prieš susilaikė atmesta. 15 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė atmestą, troji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 18 už, prieš susilaikė pritarta, 4 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 30 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš dar kartą kas už, ačiū, kas prieš pritarta. 32 už 32. Kas už? Pas mane parašyta, kad 29 atkrinta, sako pirmininkas. Trisdešimt antrasis kas už, prieš, o ką kiti darote? Dar kartą kas už. A, gerai, puiku, kas už, prieš susilaiko pritarti. 37 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 5 kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta, 43 už, prieš, susilaikė atmesta, 44 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 45 už, prieš, Dar kartą, kas už 45. Pasitikslinkime elektroniškai dėl 45 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame pritarta. Sveikiname kolegą Tošenovskį. Puikus rezultatas. Septintas darbo tvarkės punktas 2007-2013 metų daugiametės finansijos programos persvarstymas. Taip pat turime balsavimo sąrašą, kurį parengė kolegė Sartori. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestą antrasis už, prieš, susilaikė atmesta, trečiasis už, prieš, susilaikė atmesta, pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta, šeštasis kas už, prieš, susilaikė pritarta, septintasis už, prieš, susilaikė pritarta, aštuntasis už, prieš, susilaikė atmesta devintasis už, prieš susilaikė pritarta dešimtasis už, prieš susilaikė atmesta vienuoliktasis. Norite pastiksinti dėl dešimto, tikslinamės, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta nedidelė balsų persvara. 11. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 12. Už, prieš, susilaikė atmesta. 13. Už, prieš, susilaikė atmesta. 14. Už, prieš, susilaikė atmesta. 15. Už, prieš, susilaikė pritarta, 16 už, prieš susilaikė, atmestas 17 už, prieš susilaikė, atmestas 19 už, prieš susilaikė, atmestas 18 už, prieš susilaikė, pritarta 20 už, prieš susilaikė, pritarta Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta. 24 už, ponė Tikau, paprašė žodžio, prašau. Pone pirmininkė, leiskite man pabrėžti tai, kad yra daroma nuoroda į tai, kad ateityje reiktų finansuoti ITER programą. Ir Aš norėčiau išklausyti komisijos nuomonės prieš balsuojant dėl šio pakeitimo, dėl galimybės atlikti analizę dėl būsimo, būsimo ITER finansavimo remiantis obligacijų, projektinėmis obligacijomis. Norėčiau išklausyti prieš tai komisijos nuomonės. Äh, okay, wir machen jetzt die Abstimmung bis zur Endabstimmung, dann können wir ja vielleicht das zwischenschieben. Ist zwar ungewöhnlich. Baigsime balsuoti. Mm, toks, tokia pastaba balsavimo eigoje per pasiūlymas nėra įprastas dalykas, o po to arba prieš tai turime diskutuoti, taigi turime laikytis galiojančių taisyklių. Balsuojame dėl 23 pakeitimo, kas už. Jau balsavome? Atsiprašau, pirmininkas, tada 24, kas už, prieš susilaikė atmesta galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešę, baigiame svarstyti šį darbo atvarkės punktą ir visus kitus balsavimus baigiame. Dėkoju kolegoms, prašau jūsų pratimų už tai, kad e, turime laikytis taisyklių, dėl to turime, e, turime e, dirbti toliau ir būčiau dėkingas, jeigu šitoje dėžėje, atsiprašau, salėje būtų šiek tiek ramiau. Mėly kolegos, ar negalėtumėte savo diskusijas e, tęsti už šios salės durų tam, kad tiems, kurie norėtų tvarkingai dalyvauti šiame posėdėje, neturėtų per daug laidyti gerklių. Neįmanoma. To, to make the discussion outside the door and we do the, our job here. Prašom diskusijas tęsti už salės ribų, o čia turėtų pasilikti kolegos, kurie nori toliau dirbti. Gibt es hier so ein Bing-Bang? So Geräusche? Oder, ja, wenn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 tuo metu ir būtų neblogai, jeigu mm, klausytumėtės, ką pasakys kolegė Nibler, aš nenoriu e, jums primesti abiejų sąlygų, tai būtų puiku, tai kolegiai Nibler ir tik jai suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandien vyksta pirmosios diskusijos dėl naujojo komisijos pasiūlymo, dėl taip vadinamojo trečiojo tarptinklinio ryšio reglamentą norėčiau e, jums trumpai pristatyti prieš e, pradėdama svarstyti komisijos pasiūlymą ir e, pristatydama pateikdama jums savo pirmąjį vertinimą norėčiau keletą iš ankstinių pastabų pasakyti Puikiai žinote, kad tarp tinklinio ryšio temą svarstome jau ilgus metus Europos parlamente. 2007-aisiais patvirtinome pirmąjį tarp tinklinio ryšio reglamentą, pirmą kartą nustatydami viršutinę priimamų ir gaunamų ir e, siunčiamų skambučių kainos ribą 2009 metais tą e, viršutinę e, kainos ribą pritaikėme patvirtindami antrąjį tarptinklinio ryšio reglamentą trumposiams žinutėms ir mobiliųjų duomenų perdavimui. Po to nuo Liepos mėnesio tarptinklinio ryšio klientai e, moka daugiausiai 90, ne, 309 euro centus už gaunamus skambučius ir 15 e, e, už e, siunčiamus skambučius, e, taip pat e, aukščiausiai trumpųjų žinučių kainos riba yra 11 centų, o mm, duomenų perdavimo aukščiausia kaina yra 80 centų. Mes šias kainų ribas nustatėme todėl, kad atlikę tyrimą E, pamatėme, kad ES vieningoje rinkoje už komunikacijų paslaugas e, reikalaujama nepamatuotų kainų. Kokia padėtis yra dabar? Noriu pa pasakyti, kad patvirtinus pirmąjį ir antrąjį tarptinklinio ryšio reglamentus padėtis e, pagerėjo, gaunami skambučiai tapo 46 procentais pigesni, tačiau palyginti su laikotarpiu prieš reglamentų įsigaliojimą. Tačiau nepaisant to, reikia mokėti pakankamai aukštą kainą už duomenų perdavimą tarp tinklinių ryšių, todėl manau, kad reikėtų žengti dar vieną žingsnį iš komisijos pusės tam, kad e, e, duomenų perdimo kainos klientams būtų priimtinės. Nes žinote, kad kitų metų vasaros mėnesį baigia galioti antrasis tarptinklinio ryšio reglamentas, todėl jeigu norime užtikrinti, kad ir po 2012 vasaros mūsų klientai toliau galėtų naudotis pakankamai palankiomis e, tarptinklinio ryšio kainomis turėtume diskutuoti pakankamai spėriai, kad neatsirastų spragų ir trečiasis tarptinklinio ryšio reglamentas įsigaliotų iškart po to, kai baigtų galioti antrasis. Dabar pereisiu prie komisijos pasiūlymo turinio. Mes patvirtinome tarptinklinio ryšio reglamentą ne dėl to, kad manome, jog viršutinių kainų ribų nustatymas yra puikus dalykas. Mes siekiame užtikrinti konkurenciją rinkoje Ir kol kas matome, kad mums nepavyko šio tikslo pasiekti. Rinkos dalyvių skaičius nepadidėjo. Todėl e, pritariu komisijos pasiūlymo esmei, nes juos siekiama ne tik ateityje riboti E, kainas nustatant viršutinę kainų ribą, komisija kaip naujovė savo pasiūlyme pateikė ir struktūrinės priemonės, kurių e, reikėtų, kurias reikėtų taikyti e, naujiems rinkos operatoriams <clears throat> veiklos vykdytojams, kokios tai turėtų būti priemonės, kaip jos turėtų būti gyvendinamos, apie tai dar turėtume diskutuoti, tačiau e, e, čia problemą reikėtų svarstyti pakankamai rimtai tam, kad e, nereikėtų per busimuosius 10-15 metų toliau mums reguliuoti kainų, statant viršutinę tarptinklinio ryšio kainos ribą. Komisija siūlo tiek struktūrinio pobūdžio, tiek kainų, su kainomis susijusius pasiūlymus. Kalbant apie viršutinę kainos ribą, siūloma išlaikyti dabar galiojančias kainas tiek telefoniniams pokalbiams, tiek trumposiams žinutėms Bent kartą noriu priminti skaičius išeinantiems skambučiams viršutinė kaina turėtų <clears throat> iki 2014 metų siekti daugiausiai 24 centus trumpųjų žinučių kaina turėtų sumažėti 2 euro centais ir klientai turėtų mokėti 10 centų už vieną žinutę, duomenų perdavimas tam tarptinkliniu ryšiu turėtų būti galutiniams klientams taip pat pradedamas reguliuoti ir e, iki e, šiol e, buvo numatyta, kad iki 14 metų 14 euro centų turėtų vieno megabaito kaina su, sumažėti. Iki 14 metų turėtų būti nu, atsisakoma šių priemonių su sąlyga, kad bus įgyvendinti atitinkami struktūriniai pakeitimai ir uh, operatoriai neturintis duomenų perdavimo tinklo e, iki to laiko turi turėti galimybės naudotis duomenų perdavimo tinklais iš tų operatorių, kurie šios tinklus valdo. E, ketvirtame straipsnėje komisija kalba apie galimybę e, tarptinklinio ryšio paslaugas ir e, e, kitas paslaugas teikti ir parduoti atskirai, laikantis paslaugų atskirimo principo, tiek būtų apie viršutinės kainų ribas, kombinuojant pasiūlymus su struktūrinėmis priemonėmis, trumpai įvertindama pasiūlymus, galiu pasakyti, kad labai svarbu laikytis šio um, dviejopo komisijos pasirinkto požiūrio tam, kad rinkoje atsirastų daugiau konkurencijos. Rytoj vyks atitinkamos įdomios diskusijos uh, operatorių asociacijos pateikė taip pat svarbių pasiūlymų, kuriuos įgyvendinant būtų galima sustiprinti pasitikėjimą nes e, dabar dažnai pasitaiko tokių situacijų, kad išvykę į užsienį klientai dažnai išsijungia tarptinklinio ryšio paslaugą, nes baiminasi, jog po to gaus labai didelės sąskaitas už tarptinklinį ryšį, todėl labai svarbu e, įgyvendinti pasitikėjimo stiprinimo priemonės e, tam, kad būtų labiau pasitikima bendraja rinka ir galėtume toliau įgyvendinti mūsų skaitmeninę darbo atvarkę. Kalbant apie viršutinės kainų ribas, jeigu norėtumėte išgirsti mano e, vertinimą, tačiau man pirmiausia būtų svarbu išgirsti ir jūsų atitinkamus komentarus, telefoniniai pokalbiai ir trumposios žinutės, dėl jų teikiami pasiūlymai yra tikrai neblogi, galbūt galėtume dar tikėtis ir didesnio kainų mažinimo, tačiau vertinant e, pirmiausiai duomenų perdavimą tarp tinklinių ryšių, mums labai svarbu susitarti dėl vieningos pozicijos tiek komitete, tiek plenarinėje sesijoje. Mano manimų komisijos užmojai šioje srityje nėra pakankami, todėl reikia žengti tolesnius žingsnius ir sumažinti e, tą atotrukį tarp savikainos ir E, kliento mokamos kainos, galutinės kainos. Taigi e, aš manau, kad ir toliau reikės išlaikyti viršutinės kainos ribos nustatymo taisyklės, kol nebus įdėktos struktūrinės priemonės užtikrinančias atinkamą konkurencingumą rinkoje dėl struktūrinių priemonių. Reglamente konkrečiai teikiami pasiūlymai dėl jų įgyvendinimo. Mm, mm, komisija siūlo ne vieną E, gyvenimo metodo technologinių pobūdžių nori išlikti neutrali, tačiau e, siunčia tam tikrus signalus dėl jai priimtinesnių gyvenimo metodų. Čia kalba eina apie single ar dual solution, e, turint omenyje, kad galima turėti vieną SIM kortelę šalies viduje ir antrąją SIM kortelę išvykus į užsienį, e, tam, kad būtų galima ją naudotis e, per e, tarptinkliniu ryšiu. Todėl, pavyzdžiui, išvykus į užsienį būtų galima per antrąją SIM kortelę pasirinkti laisvai paslaugų teikėją E, aš perskaičiusi pirmą kartą šį pasiūlymą, maniau, kad tai neturėtų būti mūsų reikalas svarstyti šios techninio pobūdžio pasiūlymus, tai komisijos ekspertai galėtų juos tinkamiau įvertinti, taip pat ir jų įgyvendinimą, tačiau e, supratau vėliau, kad galbūt reikėtų mums pasirinkti tam tikrą pagrindinę poziciją ir ją palaikyti, jai pritarti tam, kad galų gale būtų patvirtintas toks sprendimas, kuris būtų priimtiniausias klientams. Tačiau e, tą reikėtų dar e, išsameu apsvarstyti. Svarbiausia man, kad būtų rinkoje dėgiamas e, vartotojams palankios priemonės, kuriamis būtų stiprinamas jų pasitikėjimas bendraja rinka ir už tikrinant, kad išvykus į užsienį mes naudodamėsi mobiliuoju judriuoju ryšiu nebūtume apvaginėjami, nes e, šiuo metu tikrai daugumai susidaro toks įspūdis, taigi reikia siekti šias ir tie pažangos. Į paskutinį pasiūlymą komisija neatsižvelgia. Šiuo dar vieną e, pastabą norėčiau sakyti susijusią su labai didelėmis gaunamomis sąskaitomis, ne tik ES bendroje rinkoje, tačiau už ES ribų, naudojantis e, tarptinkinių ryšių taip pat turėtume šiuo atžvilgiu galbūt pasvarstyti apie galima, e, galimos nuostatos patvirtinimą, e, susijusi, nuostatos susijusios su per didelėmis judrio ryšio sąskaitomis už e, naudojimas iš šiuo ryšiu. Pavyzdžiui, Egipte, Izraelija ar kitur iš ES ribų, numatant prievalę e, operatoriams, pavyzdžiui, parsisiuntus e, duomenų už tam tikrą kainą, tarkime, viršėjant 50 eurų sumą, nusiųsti vartotojai trumpąją žinutę ir e, nei apie tai įspėti. Taip pat turėtume svarstyti atitinkamus e, atsiskaitimo vienetus. Komisija siūlo skaičiuoti duomenų perdavimą kilobaitais ir megabaitais. Kalbėjausi su Kristijanu Engstrom. E, buvo, jis mane, kad reikėtų pasirinkti tik tai gigabaitus, nežinau, koks būtų jūsų vertinimas, taigi man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonė dėl e, trečio tarptinklinio ryšio reglamento. Mano bendrasis vertinimas yra toks, kad komisijos teikiamas pasiūlymas yra neblogas, galėtume jį dar pagerinti. Mūsų tikslas yra užtikrinti konkurencingumą rinkoje, dėgiant struktūrinės priemonės susijusias su kainų reguliavimu e, taip pat ir e, kol kas negalime to kainų reguliavimo pasirinkto atsisakyti. Tačiau turime skatinti e, naujus e, paslaugų teikėjus e, pradėti savo veiklą rinkoje ir kita vertus stiprinti vartotojų pasitikėjimą, klientų pasitikėjimą šią rinką, nes priešingų atveju šis trečiasis tarptinklinio ryšio reglamentas mums nieko neduos, tiek būtų dėl turinio, dėl uh, laiko tvarkaraščio aš pasistengsiu kuo greičiau parengti pirmąjį pranešimo projektą tam, kad dar šiais metais, galbūt per vieną iš paskutiniųjų posėdžių prieš kalėdas galėtume jį apsvarstyti, galbūt gruodžio 19 dieną jau turėtume tokią galimybę svarstyti pirmąjį pranešimo projektą, galbūt komitete galėtume surenkti e, tokius, tokį mini klausimą susijusi su techniniais e, siūlomų priemonių gyvendinimo aspektais. Vėl kyla klausimas, kokį reikėtų pasirinkti galutinį pakeitimų teikimo e, terminą, kada reikėtų surenkti galutinį balsavimą e, komitete, siekiant, kad trečiasis tarptinklinio ryšio reglamentas iš karto pakeistų antrąjį šiam nustojus galioti, todėl mano tikslas yra kad diskusijos vyktų kaip įmanoma e, kuo greičiau, tam, kad iki kitų metų vasaros atostogų galėtume savo piliečiams jau parodyti ir pranešti, jog rūpinamės, e, kad e, <clears throat> telefoninių pokalbių, duomenų perdavimo trumpųjų žinučių tarp tinklinio ryšio aspektus norime sutvarkyti jų naudai. Ačiū uždėmesi. Laukiu rimtų diskusijų ir dar kartą noriu Jums padėkoti už susidomėjimą. Pirmininkas, ačiū Angelikai Nibler. Dėl procedūros noriu pasakyti, kad e, gruodžio 19-20 dienomis vyks mini klausimai šią temą ir e, galbūt po jūsų prašymo pristatymo galėtume per trumpą laiką teikti pakeitimus, nes jie turi būti grindžiami teikiamų komisijos pasiūlymų. Nežinau, ar būtų galima taip padaryti techniškai. Viskas priklausys nuo to, kiek prireiks diskusijų ir ar kitais atžvilgiais būtų įmanoma nustatyti trumpą pakeitimų teikimo terminą dėl. Iš esmės mes jau trečią kartą svarstome E, tą pačią temą, nes e, esminiai klausimai nepakito, tačiau reikėtų išgirsti kitų frakcijų kolegų nuomonę šio klausimu. Dabar kalbės ponė Del Castillo. Ačiū pirmininkė. Gana trumpai pakalbėsiu. Nes čia yra bendra, pirmoji bendra pozicija dėl tarpinklinio ryšio. Andželika pateikė išsamą apžvalgą to, ką siūlo komisija. Aš manau, kad pasiūlymas yra įdomus, siekiant e, keisti kompetencijos rinkoje. Iš analizės matome, kad e, kainos yra sumažėjusios, tačiau konkurencijos labai daug nėra. Atrodo, kad sustarimas dėl viršutinių ribų yra pasiektas tarp operatorių, tačiau konkurencijos vis tiek nėra. Manau, kad vietoj to, kad kalbėtume apie detalės, manau, kad turėsime apie tai pakalbėti laiko dar vėliau. Dabar mums reikia turėti esminę strateginę viziją. Tarptinklinis ryšys turėtų daugiau skirtas, aišku, būti e, duomenų perdavimu, aišku, ir, na, balso paslaugoms. Trečiasis reglamentas turėtų mums suteikti garantijas ir pa, pateikti tam tikras korekcijas dėl e, duomenų perdavimo. Ir tai turėtų vykti konkurencingoje rinkoje, esant atitinkamai tai garantuojant šiai struktūrai. Na, jeigu sėsime tarpikliai ryšį su radio dažniais, dėl kurių balsavome šį rytą, tai matome, kad galime turėti mobilųjį plačiai juosti interneto ryšį, kas pagreitintų duomenų perdavimą. Taigi, dabar reikia galvoti apie konkurenciją rinkoje, balso tarptinklinio ryšio ir e, duomenų perdavimo prasme. Man atrodo, kad svarbiausias dabar yra šis klausimas. Pasaulis žengia plačius žingsnius duomenų perdavimo srityje. Ir manau, kad turime kalbėti šiuo metu apie tarpininklinio ryšio duomenų perdavimo srityje klausimus. E, reikia galvoti apie mechanizmo mm, detalės. Ponas Gabrasas. Merci, prezident. Euh. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Andželikai Nibler kuri puikiai pristatė pasiūlymą, komisijos pasiūlymą. Tai mums leis šį kartą trumpai pasikeisti nuomonėmis. Aš jau šiek tiek dirbau su Andželika, kai buvo rengiamas pirmasis tarptinklinio ryšio paketas. Ir turiu priminti, kad tuo metu ji buvo mūsų komiteto pirmininkė. Ir tas darbas buvo labai veiksmingas, Mes e, tikrai daugelį vietų, daugeliu klausimų sugebėjome užtikrinti savo parlamento poziciją darybose su taryba. Tačiau e, dabar po tarp pirmojo tarptinklinio ryšio ir antrojo tarptinklinio ryšio paketų vis tiek Europoje tie mokesčiai yra per dideli ir ne vien tik tai kalbant apie duomenų perdavimą. Turiu pasakyti, kad visi, kuri, kurie turi mobiliuosius telefonus, puikiai žino, kad faktiškai nėra įmanoma perskaityti savo telefoninio sąskaitų. Taigi reikalingas tikrai toks draugiškesnis požiūris į klientų šioje srityje. Uh, Tas pas pasakytina ir apie informaciją, ir e, informaciją apie tarifus. Turiu pasakyti, kad daug mobilio ryšio operatorių dažnai labai agresyviai angažuoja naujus klientus. Tačiau paprastai jie pamiršta, kad reikia pasirūpinti ir turimais klientais. tam, kad e, mobilio ryšio operatoriai galėtų pasiūlyti geriausias sąlygas visiems savo klientams, o ne vien tik tai tikslinėms naujų klientų grupėms. Dabar kalbant apie komisijos pasiūlymą, norėčiau pasakyti, kad pasirinkta yra teisinga kryptis, nors aišku, dar reiks aptarti tam tikrus aspektus, ypatingai tam tikrus techninius dalykus ir aš Bereko e, organizacijos analizę perskaičiau. Taigi dar laiko turėsime, aišku, susipažinti su įvairiais klausimais ir Angelika, aš įsivaizduoju, susitiks su visais šešėliniais pranešėjais. Panašu, kad vyrauja tikrai neblogas sutarimas tarp įvairių politinių frakcijų ir, kaip jau sakiau, kai pirmininkavau klausimams ankstesnėje parlamento kadencijoje, uh, tuomet supratau, kad e, pirmosios tokių aukštų tarifų aukos yra Europos klientai, kurie labai naudojasi tuo tarptinkliniu ryšiu. Taigi, aš manau, kad e, kalbant apie konkurencijos skatinimą, kas atsispindi komisijos pasiūlyme, Tai turėtų būti naudinga naujai į rinką įžengiantiems operatoriams arba nedideliems operatoriams. Sąlygos turi būti jiems vienodos kaip ir stambiems operatoriams. Orange, Deutsche Telekom ir visos stambios firmos, stambus operatoriai jau yra įsiskverbę į visų valstybių rinkas Na ir tokių stambių grupių atstovai, jie teigia, kad jiems labai patinka vidinė Europos rinka, tačiau jie norėtų išsaugoti nacionalinės sienas, kai kalba eina apie tarifus. Tai prieštarauja vidaus rinkos logikai, kadangi mes bandome sukurti realią vidaus rinką ir šioje srityje, kalbant apie tarptinklinio sujungimo mokestį ir panašiai. Taigi santykiai su trečiosiomis šalimis, ypatingai išvažiuojant už ES ribų ir mes kaip deputatai dažnai vykstame už ES ribų, tikrai dažnai gavę sąskaitas pamastome, kaip būtų galima išspręsti tokių didelių mokesčių problemą ir kaip būtų galima uh, išvengti ir papildomų tarifų, kurios taiko vietos operatoriai. Taigi aš tikiuosi e, puikaus bendradarbiavimo ir mūsų frakcija pasirengusi dirbti iš vien su pranešėja ir galiausiai tikiuosi, kad per pirmąjį svarstymą bus pasiektas susitarimas su taryba. Bedanke mich und darf Frau Valian das Wort geben. Ačiū toliau, pana, pana Valian. Ačiū pirmininkė noriu pateikti keletą minčių. Labai gerai, kad prie reglamentų jau dabar atsiranda skaičiai, tuomet e, prie 15, kai prie pasieksime 15 reglamentą, sužinosime, kad e, trafikinio ryšio verslo modelis e, bus toks, ko tikisi vartotojai. Nepaisant to, dabar kalbame apie trečiąjį reglamentą Na, aš e, taip pat esu dirbusi su Angelika e, rengiant pirmąjį e, reglamentą ir antrą, kuomet jį buvo pirmininkė komiteto ir vyko trialogai, kurie buvo sėkmingi ir tikimės, kad tarptinklinis ryšys europiečiams pagerės. Noriu pasveikinti komisiją ir pasakyti, kad pritarsiu tokiam požiūriui nes čia pirmą kartą bandoma numatyti taip vadinamus, taip vadinamas struktūrinės priemonės. O tikslas yra pasiekti didesnę konkurenciją rinkoje. Geros kokybės paslaugos, prieinama kaina. Puiku, gražu. Tikslai buvo tokie patys rengiant ir pirmą, ir antrą reglamentus. Antrame reglamente prašėme struktūrinių priemonių, dabar e, komisija tokias priemonės siūlo. Požiūris yra labai įdomus, nes skamba labai gražiai, kai e, kalbam apie du kelius, ne vieną, o du. Problema yra ta, kad abu keliai e, turi eiti tą pačią kryptimį, būti lygiai gretus ir nesukurti dar tvarkės. Taigi, nusaivės atskirimas. Labai gerai. Pažiūrėsime, ar tai suveiks. Skamba gražiai. E, toliau e, kainų ribos vis dar egzistuoja. Aš kaip suprantu, tai turi būti daroma kartu su nusaivės atskirimu šiame etape. Tikiuosi, kad neprasidės populistinių priemonių mažinant ribas varžybos. Ir nors yra tam tikrų problemų su duomenimis, matome, kad didmeninės kainos, kainos mažėja, o mažmeninės kainos vis dėlto yra tebėra didelės. Šią problemą galbūt reikėtų dar aptarti ir susitarti dėl sprendimo. Visa kita yra smulkios detalės, turbūt reikės apsispręsti, ar taikysime vienokį kitokį sprendimą ar kažkokį derinį. Tačiau tai, kam pritarsime, turėtų būti lengvas, lengvo naudojimo sprendimas, nes jeigu sprendimas bus sudėtingas, tai išliks esama e, padėtis tarp operatorių. Dar vienas dalykas, kuris man nėra aiškus, tai yra, jeigu pritarėme nusavybės atskirimui, tai kodėl Aš kaip vartotojas negaliu nusipirkti tarptinklinio ryšio paslaugų iš kito operatoriaus, o ne to paties, kuris man, e, mano valstybėje teikia paslaugas. Man tai sunku suprasti. Nes vartotojai išgirdę e, nusivės atskirimą, supras, kad kalbama apie perotipinį požiūrį. Na, iš tikrųjų, aš suprantu, kodėl negaliu, tačiau kai kalbam apie nusavybės atskirimą, tai reikia, reikia rasti atsakymą ir į šį klausimą. Kol kas tiek. Aš, aišku, visada stengsiuos remti šį darbą. Ir galbūt mums pavyks su komisija dar rasti kitų gerų idėjų. Kolega Lambertsas. Uh, ačiū pirminkė, ačiū Angelika už gerą įžangą. Nekartosiu to, ką pasakėjai, nes pritariu daugiamų dalykų. Žinoma, nenoriu e, pradėti populistinių e, varžybų, kaip sakė Adriana, tačiau reikia pagalvoti, ar tos e, kainų ribos yra tinkamos. Man labiausiai rūpi tai, kad Struktūrinės priemonės, ypač e, didmeninėje srityje, ar tai iš tikrųjų išsprendžia klausimą. Man atrodo, kad didmeninėje srityje jaučiu. Na ir žinoma, jausti ne tas pats, kas turėti duomenų, tačiau aš jaučiu, kad operatoriai taiko požiūrį, kuris panašus į kartelinį sustarimą. Iš esmės, jie tarpusavėje susitarė nekenkti vieni kitiems Ir tai, aišku, yra, turėtų būti konkurencijos komisaro darbo srityjas. Ir man, mane nervina, kad ribos e, yra naudojamos spręsti tai, ką, ką, ką aš įtariu esant karteliniu sustarimu. Tai nėra teisingas kelias. Ir manau, kad turėtume panaudoti tuos klausimus, kuriuos renksime, kad giliau pažvelgtume į šią situaciją. Ir Jeigu neturėsime gėlesnių e, e, galimybių negu tai, ką siūlo komisija, tai gerai, bet reikia pasistengti e, nepalikti nieko, ne vieno akmens nepaliesto, reikia pagalvoti apie tos struktūrinės priemonės ir galbūt papildyti tekstą. Žinoma, neturime pavėluoti ir čia laikas taip pat yra labai svarbus. Tačiau norėčiau pasiūlyti vieną ar du prelegentus tam klausimui, kurį renksime ir kad būtų panalizuota ta didmeninė rinka ir konkurencingumas. Kolega Čičester. Ponas Čičesteris. Um, Ačiū pirmininkė. Dėkoju Angelikai Nibler už uh, klausimą pristatymą. Jis šioje srityje yra dirbusi daug ir gerai. Norėčiau pastebėti, kad e, kainų ribų poveikis atrodo nebuvo sėkmingas e, skatinant konkurenciją šiame sektorėje ir pratesant tai, ką sakė Filipas Lambersas, operatorių kainos padidėja iki ribų ir ten tik tai sustoja. Taigi mums nepavyko e, įvesti konkurencijos šiame sektoriuje. Ir tai aišku yra nuvilintis faktas. Aš suprantu, kad e, balso e, paslaugų kiekis išlieka statiškas. Na, aš galiu prisipažinti, kad pradėjus šį darbą su pirmojo reglamentu, e, mes stengiamės įpareigoti operatorius sumažinti kainas, kad žmonės būtų skatinami panaudoti tarptinklinį ryšį dažniau. Tai neįvyko. Beje, galėčiau galbūt ponui e, Robertsui Goebbelsui pasakyti, kad, e, kad mes čia darome tai vartotojams, o ne parlamentarams, nes pramonės atstovai mus, e, mums sako, kad mes tikriausiai tai norim padaryti tiesiog, kad e, mums kainos sumažėtų. Mes juk tai norime padaryti e, vartotojų labui, ne savo. Na ir man patinka nusavybės atskirimo koncepcija. Aš galiu tai padinti namai ir nenamai. Tikiuosi, kad tai padidintų konkurenciją ir ir atskirti balso paslaugas ir domenų paslaugas. Ir galbūt tuomet e, sektorius sureaguotų ir pradėtų konkuruoti. Tai, ką sakė Angelika dėl apie sukrečiančias sąskaitas, tai, tai e, tokios sąskaitos pasitaiko dažnai vargšams e, keliautojams, kai jie keliauja užsienyje. E, aš norėjau, kad pradinėme etape operatoriai būtų įpareigoti įspėti savo e, klientus, kai jiems grėsia didelė sąskaita arba jie naudojas tarp tinklinių ryšių. Ir turiu pasakyti, kad e, kavėje tamptor yra geras principas. Tai yra pirkėjas turi žinoti kas jo laukia, tai yra svarbus e, principas. Žmonės e, turėtų prisijimti atsakomybę už, tai, už savo sprendimus, už tai, ką jie perka ar ko neperka. Tačiau aš turiu pasiūlymą šią prasme. Tai yra kaip apsaugoti vartotojus nuo tokių galimų įvykių. Tai yra sukurti apeliacijos teisę vartotojams kreiptis į BEREK na, į nacionalinį reguliuotoją, jeigu jie mano, kad nukentėjo nuo ypatingai didelių mokesčių. Aišku, sunku apibūdinti, kas yra labai didelis e, užmokestis, bet e, kai nukenti gavęs tokią sąskaitą, tai turbūt pradedi suprasti, kas tai yra. Aš e, norėčiau, kad būtų numatyta tokia galimybė, na ir pasiūlyčiau dar net radikaliau spręsti balso tarptinklinio ryšio klausimus. Aš manau, kad tai galėtų būti priemonė e, disciplinuojant operatorius e, ir ne visiškai taikant kainų ribas. Nes aš manau, kad balso tarptinklinio ryšio srityje tai nesuveikia. Aš aišku turiu abejonių dėl kišimosi į rinką ir kainų lygio nustatymą. Tai antikonkurencinis elgesys. Tai pateisinama, kai yra piknaudžiaujama e, rinkoje, kaip buvo su trafiniu ryšiu. Tačiau aš galvoju, ar netėjo laikas pasvarstyti operatoriams suteikti antrą galimybę ir pašalinti kainų ribas, balso tam tinkliam ryšiui, e, tuo pat metu atsijėti operatorius e, ir jie sako patys, kad mes galime konkuruoti, nenustatykite ribų. Taigi pasvarsykime tokią mintį, kad galbūt kurį laiką galėtų nebūti kainų ribų, tačiau jeigu pradėsite piknaudžiauti ir nekonkuruosite, mes vėl gražinsime ribas. Aš tikrai, tikrai teikiu šią idėją kaip alternatyvų požiūrį, nes man šiek tiek nerima kelia tai, kad mums nepavyko sukurti konkurencijos ir einame kainų kontrolės ir kišimosi keliu, o tai prieštarauja tiems tikslams, kurių siekojame bendroje rinkoje. Ačiū pirmininkė. Thanks, kolega Rubik. Ačiū, Rubik. Labai ačiū. Angelika Nibler taip pat. Tikrai e, nesitikėjome, kad prireiks trečiojo tarptinklinio ryšio reglamento. Manėme, kad jau pirmai patvirtinus problema bus išspręsta, tačiau manau, kad e, tai atskleidžia, šios diskusijos atskleidžia mums e, tikrovę susijusią su to, kad techninė pažanga susijusi su pakankamai greitai besikeičiančią aplinką. Reikia nustatyti atitinkamas e, papildomas sąlygas, kurios būtinos tiek šachmatų žaidimui, tiek ir ekonominiams procesams. Mums svarbu ne tik įrodyti savo piliečiams, kad iš tiesų įmanoma kurti e, vieningąją bendrąją rinką, kurioje klientai galėtų pasirinkti e, veiklos vykdytojus, paslaugų, paslaugų teikėjus. Mūsų laukia naujas egzaminas 2014 metais, todėl norime iki to laikotarpio iš komisijos gauti ataskaitą apie tai, ką trečiasis tarptinklinio ryšio reglamentas davė naudingo mūsų piliečiams, nes būtent pagal e, tai piliečiai ir vertina Europą. Man e, rūpėtų padiskutuoti apie tai, kaip e, pagerinti skaidrumą <clears throat> tam, kad būtų galima bet kada gauti informaciją apie parsisiunčiamą domenų kiekį ir už juos e, sumokėtą kainą, <clears throat> kaip ir apie pokalbių minutės ir uh, su tuo susijusią kainą. E, taip pat gauti informaciją iš paslaugų tiekėjo apie tai, e, kokią dalį turimo mėnesinio abonetinio paketo e, vartotojas jau yra išnaudojęs. Manau, kad matavimo vienetai turėtų būti palikti kilobaitais tačiau kalbant apie mažmeninę prekybą, turėtume pasitelkti gigabaitus, o didmeninė prekyba terabaitus, kadangi e, ateityje plėtojantis technologijoms, e, manau, duomenų parsisiuntimas vyks žymiai didesnėmis apimtimis, pavyzdžiui, e, visi, kurie turi iPadą, puikiai žino, kiek duomenų užima vieno filmo parsisiuntimas, <clears throat> ypač įsigaliojus naujoms LTE technologijoms. Taigi labai svarbu, kad telekomunikacijų bendrovės pačios priimtų sprendimą prie kokio tinklo prijungti atitinkamo prietaiso prie belaidžio tinklo ar prie LT tinklo, e, trečiosios e, kartos 3G e, tinklo. Dėl trumpųjų žinučių nusintimo ar nenusintimo taip pat būtų svarbu užtikrinti, kad vartotojai gautų atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, apie žinutės pristatymą, kad išsiusta žinutė nebūtų pristatyta ir išsiusta tik tai, pavyzdžiui, po 8 valandų. Šiaip reikia vartotojams e, užtikrinti laisvą pasirinkimo galimybę pas, e, pasirinkant vartotojus ir gauti sąskaitas bei e, turėti galimybę jas pasitikrinti internetu, e, ne taip kaip yra, pavyzdžiui, Italijoje, neturint atitinkamo mokesčių mokėtojo numerio, yra visiškai neįmanoma naudotis Italijos operatorių teikiamomis paslaugomis. E, taip pat reikia klientams atskleisti visas uh, sąnaudas susijusias tiek su turimos įrangos įsigijimu, tiek su uh, sutarties laikotarpiu. Ačiū, ponė Ulfskok. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šis pasiūlymas yra geras daugeliu prasmių, kadangi labai aiškiai yra bandoma išspręsti absurdišką situaciją dėl tartinklinio ryšio mokesčių ir ponia Nibler pateikė puikią įžangą į situacijos apžvalgą. Na, o kalbant apie struktūrinės priemonės, tas pats pasakytina ir apie tai. Puiku, kad yra numatoma daugiau, bet reikia išklausyti abejonių, kurias išsakė keli parlamento nariai šyrit. Taigi, kokios yra galimybės realiai užtikrinti konkurenciją rinkoje ir pasirūpinti, kad ji būtų efektyvi ir veiksminga, nes priešingo atveju mes tiesiog pasieksime labai nedaug. Pažvel, pažvelkime į tarifų viršutinę ribą. Viršutinė riba turi būti kuo galima žemesnė ir tai turėtų būti taikoma ir išmaniųjų telefonų vartotojams. Taisyklės turi būti pritaikytos ir mobiliojo ryšio surfingui. Dabar ir na, ateityje aš manau, kad mes daugiau turėtumėme galvoti ir apie ateitį, o ne vien tik tai vertinti dabartinę situaciją, tai kas buvo prieš dviejus ar trejus metus. Na, o dėl ateities kyla tam tikrų problemų ir rūpešių. Nes jeigu atliksime vertinimus, dėl to ir kokie yra pasiūlymai dėl viršutinių tarifų ribų, pamatysime, kad tos viršutinės ribos yra per didelės ir tarkim, jeigu naudoji vieną giga, gigabaitą, tai kainuotų 900 eurų 12 metais ir galiausiai 500 per, nuo 14 iki 16 metų. Man tai ne, nėra racionali kaina. Turint omenyje, kad visuomenėje situacija keičiasi taip greitai šiame sektoriuje. Ir norėčiau tik tai visiškai pritarti tam, ką sakė Robertas Gebelsas, kai jis kalbėjo apie platesnį požiūrį, kad reikia atsižvelgti ir į vartotojo perspektyvą. Nes juk kalba neina vien tik tai apie kainas, bet ir apie tai, kaip elgiamasi su klientais, kiek jie informacijos gauna, ne visada supranti, ką reiškia ta sąskaita, ką reiškia atitinkami įrašai joje. Ir taip pat iš tiesų ta paslauga nėra pakankama teikiama klientams. Dabar kokia yra viršutinės ribos nustatymo logika? Panašu, kad logika nėra visiškai teisinga, nes mes žvelgiame į praeitį, o ne į priekį. Ačiū. Helkmarkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad yra priežasčių jaustis nusivylusiems dėl to, kaip veikia ši rinka. Dabar sėdėdamas ir žvelgdamas į poną Riotę, kuris yra iš Danijos, jeigu aplankyčiau jį Kopenhagoje, ir paskambinčiau į Švediją, tuomet nemažai sumokėčiau. Arba norėčiau, pažiūrėjau, internete pasirausti, tai man kainuotų labai daug. Jeigu jis atvyktų į Malmio ir norėtų pas, paskambinti į Lūlą, jis skambintų pagal mano tarifus, tai jam realiai nekainuotų nieko. Taigi ta neligybė tikrai yra kelianti nerimą. Yra daug spragų rinkoje. Tai yra tikrai pati šio laikiškiausia rinkos dalis. Ir čia neturime vidaus rinkos, turime 27 skirtingas rinkas. Na ir kartais aš bandau suprasti, kodėl taip yra. Protingieji man sako, kad e, yra čia įvairių su to susijusių aspektų. O man atrodo, turiu pasakyti, ponė pirmininkė ir mėly kolegos, kad tai yra tiesiog nespalvotų televizorių epocha. Esmė ta, kad vis dar gyvename su nacionaliniais tarifais. Tai yra nespalvotų televizorių era, pasenusi era. Ir tai yra iššūkis ir operatoriams, ir iššūkis mums atsisakyti, atsikratyti tų esminių problemų, nes priešingų atveju kalbėsime apie kainų viršutinės ribas nuolatos ir nesiliaujant. Uh, ir galiausiai norime, kad tos kainos mažėtų. Bet jeigu žvelgsime į praeitį, pamatysime, kad ir anksčiau buvo viršutinių ribų problemų. Ponas Lamberts apie tai trumpai kalbėjo. Jis minėjo kartelius. Aš manau, kad viršutinės ribos ir yra kartelių išraiška. Yra nustatoma bendra kaina ir panašu, kad tikrai kainos nepakankamai mažėjo. Uh, Norėčiau padėkoti Andželikai už pristatymą, nes kaip ir ji, aš taip pat e, pritariu tam, kad komisija pateiktų modernesnį, šiolaikiškesnį požiūrį dėl nusavybės atsijimo ir, ir taip toliau. Tačiau šiame darbe ir Andželika tikrai dirbo su įvairiais e, suinteresuotais asmenimis ir jinai iš tiesų labai tinkama šiam darbui, darbui. Bet reikia kalbėti ne tik apie kainas ir konkurenciją, bet ir apie technologijas. E, Polas Rubikas minėjo Wi-Fi. Ir šiame, šioje salėje mes galime skambinti per įvairias programas, Skype ir taip toliau, kurios tarpusavyje bendrauja. Tokiu būdu mes apeiname problemą. Tačiau, kalbant apie šios teisės aktus, labai svarbu, kad nebūtų toliau vilkinamos tos senos problemos. Turime priimti ir naujus sprendimus, naujus verslo modelius ir taip pat pasirūpinti galimybėmis, kurias sukūrėme. Aš labai džiaugiuosi, kad e, čia šiandieną parama buvo išsakyta naujo spektro politikai. Tačiau plečiant tą spektrą mes atveriame naujas galimybės. Galbūt e, visą europinėms licencijoms ir taip toliau išspręstumėme tokiu būdu Švedijos Danijos problemą bei kitas problemas. Arba būtų galima įdėkti naujas technologijas. Ir aš manau, labai svarbu čia nesukurti kliučių poslinkiams kitose srityse. Turime laikytis plačios perspektyvos ir suprasti, kad mes gyvename nespalvotų televizorių eroje. Ir turime prie spalvotų televizorių perėti kuo galima greičiau. Eh, dank u voorzitter. Ja, over eh, leven in eh, het verleden. Pane <clears throat> Merkis, taip gyvename korkos praeityje ir analogija su nespalvotojas televizija yra teisinga. Čia kalbame apie neteisingą sistemą, galbūt aš naivi, bet aš nežinau, kodėl mes turime kalbėti apie kainų ribas Jeigu iš tikrųjų turėtume vidaus rinką, kurios siekiame, tai reikštų, kad rinka neskirtų nacionalinių ar europinių operatorių. Nebūtų svarbu, ar kirtai sieną ar ne, nes būtų bendra Europos rinka. Ir nebūtų svarbu, ar esi Niderlanduose, Belgijoje, Strasbūre ar kur kitur kaina būtų ta pati. Jeigu pagalvosime apie tai, tai tuomet kyla klausimas dėl kainų ribų mažmeninėje rinkoje 2016 metais. Man atrodo, kad e, reikėtų atsargiau šį klausimą svarsyti, reikėtų atlikti įvertinimą, galbūt nėra garantijos, kad kaina bus mažesnė ir kad vartotojų apsauga bus didesnė. Turiu kitą klausimą dėl vartotojų taip pat. Mes visi esame vartotojai. Aš dažnai atsiduriu tokias situacijas taip pat. Ar vartotojai mato, supranta visas detalės, kai pasirašo sutartis. Yra įvairiausių sutarčių, kur galima kai kuriuose šalis E, gauti mažesnę kainą. Tačiau ar vartotojas gauna skaidriai informaciją, kad galėtų pasirinkti būdamas informuotas. Ir e, pritariu Lambertui. Mm, žinoma, kad negalime palaikyti kartelinių sistemų, nes norime, kad e, rinkoje būtų daugiau konkurencijos. Yra didžiuliai skirtumai tarp didmeninių ir mažmeninių kainų. Maržos yra milžiniškos. Ir tą problemą taip pat reikės spręsti ir reikia numatyti tam tikrą apsaugą ir nepilnamečiams, nes jie iš tikrųjų labai daug vartoja skaitmenės technologijas, o po to jų tėvams tenka mokėti, apmokėti jų sąskaitas. Kolega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano vertinimu, tai, kad rengiamas naujas reglamentas e, dėl roamingo nėra kažkokia tai netikėta naujiena. Turime kažkaip bandyti pagerinti rinką. Tačiau vidinės rinkos e, telefonijos, mobilios telefonijos rytyje nėra. Ta padaryti dabar kažką padaryti reikia ir, ir privalu matome labai skirtingas kainas ir Europoje netgi esant vidaus rinkai gali skirtis tos mobiliojo ryšio kainos. Egzistuoja nacionaliniai tarifai ir taip pat yra tar, tarptinklinis, tarptinklinio ryšio tarifai. Aš pritariu tam, kad būtų peržiūrėtas dabar veikiantis reglamentas, tačiau neturėtumėme iš anksto nustatyti viršutinių ribų, nustatyti lygio, nuo kurio viršutinės ribos būtų pradėtos kelti. Tai yra atitinkamas peržiūros straipsnis, kuris yra reikalingas prieš įdengiant, įdėgiant tokias viršutinės ribas. Ir taip pat aš manau, kad ir paslaugų kokybė čia yra labai svarbu. Turime pasirūpinti, kad šiuo reglamentu būtų galima kurti, plėtoti infrastruktūrą, kad nauji operatoriai gautų galimybę įžengti į rinką, taip pat pasirūpinti, kad dabar veikianti infrastruktūra būtų prižiūrima, būtų tobulinama, aišku, tam reikalingos ir investicijos, uh, tų infrastruktūrų savininkai turi, aišku, žengti atitinkamus žingsnius ir tokių infrastruktūrų išlaikymą mes turime paremti. Taip pat aš pritariu ir veiklos rezultatų kriterijų įvedimą, įvedimui. Tačiau tai nereiškia, kad trumpoji žinutė turi jūs pasiekti praėjus kelioms dienoms nuo jos išsiuntimo. Iš tokia žinutė turi būti pasiekti e, adresatą iš karto, o ne po kelių dienų. Reikalingos aiškios priemonės ir dėl reglamentavimo esmės ir vaidmens. Reguliavimo institucija turi reaguoti, jeigu yra intervencinių veiksmų. Tų intervencinių veiksmų mes matome ir dabar. Ypatingai, kuomet e, naudojamėsi paslaugomis šalia pasienio, nes, pavyzdžiui, kaiminės ES valstybės neturi viršutinių ribų dėl tarifų. Taigi tiek norėjau pasakyti dėl ponios Nibler pristatyto dokumento. Aš manau, kad tai yra labai konkurencinga paslaugų rinka, ir ateitie tų paslaugų atsiras vis naujų ir vis daugiau. Taip pat yra ir vartotojų, egzistuoja atitinkama vartotojų paklausa. Taigi reikalinga, kad e, klientai gautų atitinkamos informacijos ir gautų tokių produktų, kuri, kurių jie nori ir taip pat operatorių veikla turi būti tinkama rinkoje, rinka turi būti konkurencinga. Mm ir turi būti taip pat numatytas infrastruktūros ir tinklų e, atnaujinimas. E, Vesa Terava, richtig, bitte sehr. Sie haben das Wort. Wir kriegen was hin, gleich kommt die Kommissarin. Komisijos e, atstovais teiksime žodį, o greitų laikų atvyks ir komisijos narys. Ačiū pirmininkai, dėkuoju už komentarus. Džiaugiuosi girdėdamas e, paramą naujoms struktūrinėms priemonėms. Iš tiesų, viršcinių kainų ribų nustatymo reglamentas neįsprendė bendrosios rinkos konkurencijos e, problemų, konkurencijos problemų bendroje rinkoje. Mums reikia ieškoti alternatyvų. Manome, kad šis pasiūlymas yra vienas iš tokių Šiandien ryte komisija svarstė, kokį techninį sprendimą teisingiausia pasirinkti ar įtraukti į reglamento nuostatą savo pasiūlyme. Mes e, kaip pavyzdį teikiame dvigubos e, e, SIM kortelės naudojimo galimybę arba dviejų SIM kortelių naudojimo galimybę ir tokiu būdu suteikiama galimybė esamiems veiklos vykdytojams e, įžengti į kitų šalių tarptinklinio ryšio rinką ir naujiems e, įžengti į rinką. Sprendimas, kurį galiausiai priimsime, turėtų sudaryti lengvesnės sąlygas patekti į rinką ir e, būti pats lengviausiai ir primtiniausiai naudojamas galutiniams vartotojams įžengimas į tarptinklinio ryšio rinką ir galimybė konkuruoti su joje jau įsitvirtinusiais operatoriais yra labai svarbus aspektas taip pat, kaip ir e, galimybė vartotojams lengvai naudotis, paprastai naudotis pasitelkus kitus operatorius e, tarptinklinio ryšio paslaugomis esame ir kitų sprendimų, ne tik e, dviejų SIM kortelių, tos dual imsi. E, Pone Valien uždavė klausimą, ar galima būtų pasirinkti tarp tikno ryšio teikėją išvykus į užsienį. Tai yra taip pat viena iš galimybių, ypač e, turint omenyje duomenų persiuntimą tarp tinklinių ryšių. Užduotas klausimas dėl nusavybės atsiejimo, ar reikėtų dėl to pakeisti SIM korteles, koks būtų praktinis poveikis e, dvigubos e, SIM kortelės sprendimo atveju yra galimybė pakeisti SIM kortelę. Taigi tokia būtinybė bent jau pirminėme etape įdėgiant šį sprendimą, jį įgyvendinant, e, reikėtų dviejų SIM kortelių kiti sprendimo būdai, pažiūrėjau, pasitelkus e, vadinamai single imsi metodą, nereikėtų keisti SIM kortelės, <clears throat> nes e, šis sprendimas leistų pasirinkti tarptinklinio ryšio uh, paslaugų teikėją paprastesniu būdu. E, mūsų teikiami pasiūlymai yra nukreipti į galimybę veiksmingai konkuruoti paslaugų teikėjams tarpusavį. Manau, kad ateityje galėsime vėliau aptarti techninės detalės dėl viršutinių kainų ribų nustatymo ir jų tinkamo lygio bei su tuo susijusių diskusijų mes turime šį pasiūlymą svarstyti kaip bendrą rinkinį, teikiame struktūrinio priemonių pasiūlymus, siekdami didinti konkurenciją ir e, tuo pačiu metu turime apsaugoti vartotojų interesus, jei norime e, dėti paskatas naujiems operatoriams pradėti veiklą rinkoje, turime e, apdairiai taikyti viršutinė kainų nustatymo riba, jeigu ji bus labai žema, tai nebus didelė paskata naujiems operatoriams pradėti veikti rinkoje ir tai yra mūsų atspirties taškas. Iš tiesų e, labai e, entuziastingai siekiame sumažinti e, duomenų perdavimo kainas tarp tinklinių ryšių ir dabartinis e, kainų lygis e, yra toks, kad e, net ir apribodami kainas neapsaugosime vartotojų nuo jų šoko, nuo sąskaitų šoko. Kalbant ir apie tokių žinučių ir duomenų roamingo situaciją, turime labai atsargiai elgtis, kad e, neiškaipytumėme konkurencijos ne tik roamingo rinkoje, bet ir vidaus duomenų rinkoje. Dabar norėčiau pakomentuoti kai kurios e, išsakytas mintis. Pirmiausia, dėl kartelio galimybės. Ar bendradarbiavimo tarp operatorių nustatant kainas. Ponas Hekmarkas labai teisingai pasakė, virštinių ribų reglamentas, reguliavimas tik dar palengvina operatorių veiksmų derinimus, nes yra žinoma, kokia yra viršinė riba ir tuomet nustatomos pakoreguotos kainos pagal, pagal tą viršutinę ribą. Tačiau čia labai svarbu investuoti į struktūrinės priemonės, kad būtų atsisakyta tų viršutinių ribų nes tuomet rinkos veikėjai neturės tos ribos, iki kurios jie gali nustatinėti kainą. Dabar buvo išsakytas prašymas e, užtikrinti daugiau skaidrumo ir numatyti galimybės į sąskaitas įtraukti ir tarptinklinio ryšio kainas Aišku, tai yra nebloga mintis, reikia ją panalizuoti. Pati idėja yra visiems primtina. Tiesiog reikia pasižiūrėti, kaip ją būtų galima įtraukti į reglamento taikymo A sritį. Kol kas visi reglamentai yra taikomi tik tai tarptinkliniam ryšiui ES viduje. Taigi turime pasižiūrėti, ar teisiškai būtų įmanoma išplėsti tas priemonės ir už ES ribų jas pritaikyti. Taigi tiek, ponė pirmininkė, dar kartą tik tai dėkoju už labai um, draugiškas pastabas. Ačiū dabar, um, žodį vėl suteiksiu Andželikai Nibler. Ačiū, pirmininkė, kadangi laiko turime nedaug, labai trumpai tik tai padėkosiu kolegoms už išsakytas mintis ir pasiūlymus. Taip pat norėčiau padėkoti ir už pirmąjį komisijos pasiūlymo įvertinimą. Čia, kaip ir daugelį kitų sričių, mes norime užsitikrinti didesnę konkurenciją rinkoje, norime į tai žvelgti iš vartotojo perspektyvos ir taip pat aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis. Pone pirmininkė, aš detaliai neaptarsiu visų pasisakymų, tikrai buvo išsakyta labai daug minčių. Ir kai vėl apie tai kalbėsimės, kai susitiksime su šešėliniais pranešėjais, su tais, kuriems ši tema įdomi, mes ir pasiaiškinsime visas detalės. Svarbu, kad būtų surinkti šie klausimai, panašu, kad tai vyks gruodžio 20 dieną. Kalbant apie techninį sprendimų įgyvendinimo procesą, e sieksime, kad vartotojai paprasčiau galėtų pasirinkti alternatyvius operatorius. E, dar kartą noriu padėkoti už pastabas ir pasiūlymus. Daug ką pasižymėjau. Manau, kad <clears throat> jūsų mintis bus labai naudingos tolesnėms diskusijoms. Pirmininkas dėkoju visiems diskusijų dalyviams. Dėl tvarkaraščio kol kas negalime nieko konkretesnio pasakyti, išskyrus tą informaciją, kad gruodžio mėnesį bandysime surenkti mini klausimus. Todėl frakcijų atstovai galėtų mm, pasiūsti, frakcijos galėtų pasiūsti savo ekspertinių gebėjimų turim, turinčius atstovus į šį klausimą ir po to, kai bus pateiktas pirmasis pranešimo projektas, nustatysime galutinį pakeitimų teikimo terminą. Ačiū, baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Pradėsime svarstyti iš karto kitą. Komisijos narė Hedegard turėtų pas mus atvykti greitų laikų ir galėsime tęsti diskusijas.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 mėly kolegos, norėčiau mūsų tarpę pasveikinti dar kartą ponę Hedegard, kuri atsakinga už klimato politiką. Komisijos narė, su ją jau e, turėjome kelis kartus galimybę padiskutuoti ir manau, kad per artimiausias dienas ir mėnesius dar turėsime tarpusavį derinti bendruosius veiksmus pramonės, pramonės komiteto, pramonės ir pramonės komitetas e, jaučia didelį susidomėjimą dalyvauti šiuose diskusijose. Ačiū už tai, kad radote laiko atvykti pas mus ir kad galėsime pasikeisti mintimis, prašau jums žodžius. Labai ačiū pirmininkė, gerimi parlamento nariai. Man labai malonu susitikti vėl su jūsų komitetu, apsikeisti nuomonėmis. Žinau, kad šiandien jums labiausiai domina perspektyvos Durbano klimato konferencijoje, tačiau pirmiausia pateiksiu keletą pastabų apie mūsų struktūrinį dialogą ir komisijos darbo programą. Kaip žinote, komisija patvirtins 12 metų darbo programą kitą antradienį. Pirmininkas Barosas pateiks šią programą po patvirtinimą plenarinėje sesijoje. Kova su klimato kaita yra vienas iš Europos komisijos prioritetų ir 12 metais. Kaip pirmininkas Barosas jau paminėjo, kalbėdamas apie ES e, būklę, jis sakė, tvarus, tvarios darbo vietos ateis, jeigu daugiau dėmesio skirsime naujovėms, e, technologijoms, žaliosiams technologijoms, turime suprasti, kad e, e, ekologija ir augimas eina, yra dalykai, kurie eina kartu. Ir klimato kaita ir ekonominis augimas viena kitą remia. Pirmininkas labai aiškiai savo laiškė pirmininkui Buzikui e, parašė, kad ES ateities biudžetas yra svarbus siekiant klimato tikslų. Galima padaryti daug daugiau energetikos taupimo, energijos taupimo kryptyje, e, srityje ir taip pat galime taip kurti darbo vietas ir gerinti ekonomikos augimą. Tokia dvasia šiais metais svarbiausias mūsų klimato veiksmų politikos pasiekimas buvo 2050 kelio gairių patvirtinimas siekiant konkurencingos, mažai CO2 išmečios ekonomikos. Kaip kadangi turėjome galimybę aptarti šį planą anksčiau, detaliai apie tai nekalbėsiu, tačiau pasakysiu, kad čia mes aiškiai matome, kaip mes įsivaizduojame protingą klimato politiką, energijos taupimo, energetikos saugumo ir jų panaudojimą kaip stimulą darbo vietų ir kūrimui ir inovacijoms. Mūsų visų darbų tikslas yra užtikrinti, kad pasirinktume tokias priemonės, kurios padėtų siekti visų trijų tikslų. Žinoma, aš e, labai sudomėjusi, sakiau, jūsų e, diskusijas rengiant pono Pirilo nuomonę ir laukiu parlamento dokumentų, kurie patvirtintų mūsų požiūrį. Pastarėjau, pastebėjau, kad ponas Pirilo ragina skirti daugiau išteklių, ypač e, didinant energijos veiksmingumą. Ir iš čia seka mano kitas pasisakymo aspektas. Komunikate komisija nusprendė e, žymiai sustiprinti klimato integravimą į ES biudžetą ir bent 20 procentų to biudžeto turėtų kažkaip prisidėti prie klimato prevencijos, kaitos prevencijos veiksmų. Sukūrus mano portfelį nereiškia, kad čia yra didelis biudžetas skirtas klimato kaitai. Ne. Tie dalykai turi atsispėti visur - mokslinės tyrimuose, transporte, energijoje, įvairiose sritise, siekiant numatytų tikslų. Man atrodo, kad pasintėme labai stiprų signalą visiems, jeigu kalbėsime apie energijos veiksmingumą E, energijos tinklų, išmaniųjų skaitiklių dėgymą. Yra įvairių sričių, kur galima sukurti labai greitai naujų darbo vietų. Pavyzdžiui, statybos sektorija, kur e, reikia labai užtikrinti augimą. Ir tai būtų darbo vietos, kurios nenutekėtų į Kiniją ar dar kur nors. Bet to dar keletą dalykų mes valstybės narėms ir Europos parlamentui informacijai perdavėme e, seniai lauktą priemonę, kaip įgyvendinti kūro kaitos direktyvą. Komisija nusprendė e, visapusiškai spręsti e, šiltnamio dujų klausimus per E, numatytas vertės, skaitant e, skalūno naftai ir e, naftingams dirbožėmiui. Žinome, metodologija naudojama iškasniam kūrui būtų lygiai greiti metodologai naudojamai biokūrui. Taip pat, kalbant apie kūro kokybės direktyvą, komisija užbaigė darbą ties poveikio vertinimu ir teisėkuros pasiūlymais, e, siekiant spręsti emisijų iš netiesioginio žemės panaudojimo biokūrui. Tai yra sudėtinga, tačiau mūsų tikslas yra išvengti to, kad ta didelė pramonės rytis, pramonės šaka, užsimanti biokuru, neturėtų, ne, neprieštarautų maisto užtikrinimo saugumo aspektams. Žinau, kad jau seniai reikėjo pateikti pasiūlymą ir kad viskas užtriko ilgiau, tačiau turite sutikti, kad svarbu teisingai viską padaryti, nes nuo to priklausys daug kas. Na, manau, kad pasiekime neblogos pažangos ir tikiuosi, kad pasiūlymą komisija patvirtins iki šių metų pabaigos. Taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, ponia pirmininkė, kas bus įdomu ir šiam komitetui. Tai yra aviacijos įtraukimo į Europos pre, misijų prekybos sistemą. Manau, kad galime daug ką pasakyti, tačiau pasakysiu tik tai tiek, kad, kaip turbūt žinote, praėjusią savaitę ICAO priemė tam tikrus sprendimus žiniasklaida, kai kurios e, suinteresuotos šalis protestavo. Tačiau parlamentas turėtų atsiminti senesnį istoriją. Nuo 1997 metų Europa siekia tarptautinio reglamentavimo šioje srityje. Tačiau 2008 metais parlamentas, visuotinės valstybės narės ir komisija nusprendė įtraukti aviaciją į emisijų prekybos sistemą. Tai atitiko tai, ką ICAO buvo nusprendęs jau 2004 metais. Tame sprendime Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija sakė, kad būtų protinga, jeigu nori reguliuoti klimatą, e, šį sektorių traukti į emisijų prekybos sistemą ir pradėti reikėtų nuo regioninių sistemų kai buvo priimami Europos teisės aktai, tai reikėjo daryti tai taip, kad nebūtų pakengta Europos oro linijoms palyginti su jų konkurentėmis. Todėl visi atskrendantis, išskrendantis lėktuvai turi būti traktuojami vienodai tiek Europos, tiek kitų šalių oro laineriai. Žinoma, kad yra klausimų, prie jų dar grįžime. Tai nėra labai ypatingai protinga idėja E, ir aišku, rengiant teisės aktą buvo galvojama apie visas pasiekmes ir mes, aišku, kalbėjomės su daugeliu svarbiausių šalių, kurios prieš, tam priešinosi, nes, kaip žinote, mūsų teisės aktai yra nuostata, kad jeigu trečioji šalis taiko ekvivalentiškas priemonės, tai tuomet joms būtų taikoma išlyga pagal mūsų teisės aktus. Taigi yra atvirumas, jeigu kas nors daryti tai kitaip, tai jie gali tai daryti, kaip pralaikome dialogą su Rusija, Kinija, amerikiečiais ir kitais. Ir paskutinis dalykas šią prasme. E, matėte Europos teismo preliminarią nuomonę, paskelbtą 6 spalio. Reikia pastebėti, kad preliminarioje nuomonėje, jeigu Amerikos oro linijos e, kreiptųsi į teismą Europoje, tai ši nuomonė aiškiai sako, jog ne, būtų pasakyta ne bet kokiems amerikiečių ieškiniams. Netiesa, kad Europos teisės aktai prieštarauja Čikagos konvencijai, IKAO sprendimams, e, jungtinių tautų e, teisės aktams ir tai nėra mokestis ir tai nėra ekstrateritorinio taikymo teisės aktas. Taigi, E, teismas pritarė tam, ką mes darome. Ir aš, aišku, nustepčiau, jeigu jūsų žmonės neklausinėtų apie tai, tačiau reikia dirbti toliau. Kartais e, viskas visiškai neteisingai atspindėta spaudoje. E, aš mačiau straipsnių sakančių, kad bilietas pabranktų iš Europos į Junktinės valstijas 50 dolerių. Tai yra visiškai nepagrįsta. Kalbame apie maždaug 10 eurų brangesnį bilietą, tačiau 80 e, procentų e, vėliausniais metais rodiniams atitektų nemokamai. E, taigi, pavyzdžiui, iš Frankfurto į Pekiną padidėjim, bilieto kaina padidėjimas būtų apie 2 eurus. Turbūt būtų sunku rasti, ką nors, kas norėtų uh, nusileisti Abu Dabėje ar Dubajoje tam, kad sutaupytų 2 eurus, jeigu jie gali nusipirkti bilietą iš Pekino ar Hongkongo į Europą. Tai jie nešvaistys laiko ir daug kūro, kad sutaupytų 2 eurus. Taigi aš manau, kad reikia uh, E, teisingai supras visas proporcijas. Pirmininkai, jeigu leisite, trumpai pakalbėsiu apie kitų metų prioritetus, apie darbo programą. Pirmiausia, reikia kalbėti apie klimato ir energetikos paketo įgyvendinimą, tai bus prioritetas. Ypač kalbant apie trečiąjį ES ETS etapą. Rengiame iniciatyvas klimato veiksmų srityje. Peržiūrėsime CO2 <clears throat> reglamentą dėl automobilių ir sunkvežimių, siekiant mažinti emisijas transporto srityje, dėl jūrų transporto emisijų. Tai norime, kad čia būtų įmamasi pasaulinių veiksmų. Parlamentas anksčiau mums yra sakęs, kad jeigu nebus tarptautinių rezultatų šioje srityje iki metų pabaigos, tuomet turime rengti Europos sprendimą nekalbėsiu apie detalės, prie to dar grįšime, tačiau noriu Jūs informuoti, kad transporto komisaras Kalasas ir aš per pastarosius metus surengėme forumą, kur e, įvyko įvairių susitikimų su įvairiais Europos e, sektoriaus atstovais ir aptarėme, e, kaip įgyvendinti parlamento ir tarybos mums e, numatytas prievalės. Ir pagaliau kitais metais e, ketina peržiūrėti F dujų teisės aktus, e, kur galima tikrai mažinti emisijas šiame srityje. Na ir pagaliau 12 metais turėjau, tu, toliau turime aktyviai dirbti tarptautinėse dėrybose, siekdami klimato tikslų. Tačiau tai labai daug priklausys nuo Durbano konferencijos rezultatų. Ir čia aš apie tai kalbėdama ir baigsiu. Galiu pakalbėti santykinai trumpai. Durbanas turi tris svarbiausius klausimus išspręsti. Kaip įgyvendinti visus rezultatus, dėl kurių pasaulis sustarė Kankūne. Galbūt politikams e, yra labai nuobodu, tačiau tai yra labai didžiulis sąrašas, kurį reikia įgyvendinti. Nepakanka priimti sprendimus, juos prašyti ant popieriaus Reikia daug dalykų adaptacijos, technologijos komitete, kitose taikyti įvairias taisyklės ir įvairius sprendimus. Ir tai čia reikia siekti pažangos Durbane. Yra sričių, kurios Kankune nebuvo sprendimo objektas, tai yra aviacija, jūrų transportas, švarios plėtros mechanizmas, kaip geriau paskirstyti projektus, kad daugiau jų kliūtų mažiausiai išsivystančioms šalims, kaip padaryti viską programavimo pagrindu, o ne kaip atskirus projektus. Taigi daug klausimų, kurie susilauks durbane dėmesio. Ir pagaliau, pirmininkė, yra klausimas dėl antrojo Kyoto protokolo įsipareigojimų laikotarpio. Tikriausiai spaudoje paskaitysite apie tai daugiau, kai prasidės konferencija yra uh, idėja, kad Europa prisimtų antrosius įsipareigojimus, kitų metų pabaigoje baigėsi pirmasis įsipareigojimo laikotarpis. Ne konvencija, o pirmasis įsipareigojimo laikotarpis. Ir čia mes sakome štai ką. Taip, Europa noriai įsipareigotų laikytis antrojo laikotarpio Nors ir žinome, kad Rusija, Japonija ir Kanada to nedarys. Anksčiau tą žadėjo daryti, dabar ne. Tačiau mes taip pat aiškiai pasakėme, kad tai padarysime su tam tikromis sąlygomis. Sąlygomis susijusiamis ir su aplinkos sauginiu tvarumu, apie tai dalės nekalbėsiu, bet taip pat ir su sąlyga, kad kitos svarbiausios pasaulio ekonomikos mums pasakytų, kuomet jos prisijungs prie tų pastangų. Ką tai reiškia? Visi matome, kad negalime pasiekti saistančio susitarimo, kurio nori Europa, Europos verslo bendruomenė. E, matome, kas vyksta Junktinėse valstijose, matome, kas vyksta kitose pasaulio dalyse. Kokia prasmė Europai prisimti antrą įsipareigojimų laikotarpį, jeigu nematome, kad kiti seka, seks mums iš paskos kažkomet. Tuomet mes turime numatyti bent jau tam tikras gairias įgaliojimus, e, sukurti jos e, Durbane su numastatytų grafikų, kuomet visos e, ekonomikos, Junktinės valstijos, Brazilija, Kinija ir kitos įsipareigotų prisijungti. Ir paskutinis dalykas. Šiandien einame dviem keliais. Besivystančios šalis, jos e, neprivalo nieko daryti pagal Kyoto protokolą, jie gali daryti tai savanoriškai, tačiau nėra įpareigotos tai daryti. Mes, išsivyščiusios šalis, esame įsipareigojusios siekti rezultatų. Klausimas toks. Ar 21 amžiaus pasaulyje šis e, čia du keliai gali dar tęstis? Kinija yra yra tokia pat besivystanti šalis kaip Malis ar Malavis, akivaizdu, kad reikia, kad pasaulis pereitų prie modelio, kuomet įsipareigojama į skirtingus dalykus ir tradicinės išvyčiusios šalis turėtų įsipareigoti siekti daugiau ir anksčiau negu besivystančios šalios. Kodėl e, mūsų įsipareigojimai neturėtų turėti tos pačios teisinės vertės? Tai yra klausimas, kurį aptarinėsime Durbane. Turbūt įsivaizduojate, kad diskusija nebus labai lengva, tačiau aš tikiuosi, kad sutiksite, jog kad labai svarbu 21-ame amžiuje sutarti, kad mes, sutarti, kad mes esame vieni nuo kitų priklausomi ir pavyks išlaikyti atšilimo iki dviejų laipsnių Celsijaus, jeigu e, tas teisinė našta atiteks tik tai mažai grupiai šalių. Vakar paskelbta, kad ne ESBO šalis atsakingos už 70 procentų energijos vartojimo. Taigi, besivystančios ekonomikos taip pat turi tapti sprendimo dalimi arba mums nepavyks pasiekti mūsų tikslų. Taigi, tai bus didelis klausimas Durmane. Kaip sakiau, Europa yra atvira. Tačiau tam, kad ką nors pasiektume, turime žinoti, kad tam tikrume, tam, pagal tam tikrą fiksuotą grafiką prisijungtų kitos šalis. Aišku, bus kalbama ir apie finansavimą. Žinoma, kad finansavimas yra labai svarbu, svarbus. Europa laikosi įsipareigojimų duotų Kopenhagoje. Tačiau niekas negali manyti, kad e, Durbano išvada bus e, tik tai sprendimas dėl finansavimo ateityje, be sprendimų kitose srityje sritise. Paketas turi būti subalansuotas ir turi būti remiamas konkrečios pastangos ir viskas turi būti subalansuota. Tačiau toks yra e, čia žaidimas, likus trim savaitėms iki konferencijos pradžios. E, be abejo, nes konferencija nebus e, lengva, tačiau iš patirties žinome, kad daug šalių prisijungia prie ES pozicijų ir jos supranta, kad mes neprisimsime antrojo laikotarpio įsipareigojimų be e, tam tikrų sąlygų. Ir Durbano konferencija nebus sėkminga. Mums reikia, kad ir kiti įsipareigotų kažko siekti. Taigi, tai bus svarbiausia Durbane. Ačiū. Nuoširdžiai dėkuoju komisijos nariai už e, labai išsame informaciją apie dabar vykstančius procesus ir taip pat e, būsimus įvykius. Jeigu neprieštarausite, iš karto pradėsime nuo užsiregistravusių kalbėtojų. E, Romanas Sysni dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai, ponė Hedegard. Jūs labai atvirai kalbate diskutuodamas su mumis tiek aplinkos apsaugos, tiek pramonės komitete. Tris trumpus komentarus norėčiau pateikti. Pirmiausia, minėjote kelio gairių planą iki 2050 metų, kuris turėtų būti patvirtintas kitais metais. Tikiuosi, kad e, atmosfera taryboje pagerės ir kad e, Ši strategija bus patvirtinta, šis dokumentas bus svarstomas parlamente, jis svarbus ekonominių požiūrių, nes e, jame pristatomi mūsų ilgalaikiai užmojai ir planai užtikrinantis stabilumą. Turiu tokį klausimą susijusiu su šiuo dokumentu. Jūsų asmeniniu vertinimu, ne komisijos formale poziciją remiantis. Jeigu bus patvirtintas šis kelio gairių planas, ką turėsime pakeisti iki 2020 metų? Toks būtų pirmas klausimas. Antrasis klausimas. Minėjote su biudžetu susijusius lūkesčius, kad mažiausiai 20 procentų biudžeto lėšų bus skiriama su klimatu susijusiems veiksmams, manau, kad turėtume skirti dar didesnį, dar didesnį dalį, nes e, e, klimato kaitos klausimai susijęs su sanglaudas, fondais, su žemės ūkiu, su ekonomikos augimu. ES biudžeto lėšomis yra remiami plataus masto projektai, tačiau e, klimato kaitos rytyje labai svarbus yra ir mažesnio masto projektai. Taigi prašyčiau jūsų už tai, ko. projektai susiję su klimato kaita turėtų apimti ir mažesnio masto projektus, ne tik didelius. Trečias klausimas susijęs su Durbano viršūnių sustikimu. Palankiai vertinu jūsų tikrovišką požiūrį, jeigu ES laikysis tokios pozicijos, kurią jūs minėjote. Tai būtų labai gerai dėl Kyoto 2 turiu klausimą. E, minėjote, kad ES pritarė antram Kyoto protokolui su tam tikromis sąlygomis ir tos sąlygos yra tokios, kad e, didžiausios pasaulio ekonomikos turėtų prisijungti prie mūsų pastangų. Norėčiau paklausti, kada ir kokiais, kokiu būdu turėtų būti prisijimami naujai įsipareigojimai Ekspertų vertinimu turėtume mažinti iki 2015 metų vėliausiai sumažinti CO2 išmetimą. Tai būtų optimalus scenarius. Dar kalbant apie Durbaną, labai svarbu suvokti ir įgyvendinti mm, technologinės priemonės. Mes e, dedame visas pastangas, kad kuo greičiau įgyvendintume tik geriausių turimų technologijų naudojimą visame pasaulyje. Jau turime pažangiausias technologijas šiuo metu, todėl nereikia laukti ateities. Tačiau susitarimas dėl technologijų perdavimo ir geriausių turimų technologijų naudojimo yra būtinas. Todėl manau, kad e, šiam aspektui ir klausimui turėtų būti teikiama pirmenybė. Labai ačiū. Ačiū. Kad... Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė už um, išsamų situacijos pristatymą. Visi kalba apie inovacijas pastaruoju metu, tačiau aš manau, kad inovacijų pasiekti nėra taip lengva, nes tai jos yra slidžios kaip muilas, kuomet bandome nusiplauti rankas ir bandome sulaikyti slystantį muilo ga gabalėlį. Ta matau ir kituose, visose komisijos planuose, matau, kad egzistuoja vėlgi tendencija atlikti mokslinius tyrimus, tačiau aš nematau tokių tendencijų pakankamai inovacijų atžvilgių. Aš manau, kad inovacijos yra žodis, kuris naudojamas perdėm dažnai, bet kalbant apie inovacijas, nėra aišku, kokia linkme jos bus nukreiptos. Aišku, kalbame, kalbame apie žalę augimą. Na ir dabar esant kriziai kyla klausimas, kaip užtikrinsime žalę, būtent žalę augimą. Nes matau, kad vis tiek daug investicijų dar daroma priešinga linkme. Taip pat jūs minėjote, kad augimas, aišku, turi būti siejamas su darbo vietomis ir mes nenorime prarasti to, tų darbo vietų pralaimėti jau Kinijai. Praeitais metais, kuomet buvo svarstoma direktyva, mums nepavyko, nes saulės baterijos, toksiškos saulės baterijos iš Kinijos yra nepakankamai geros ir mes kaip ir norime apginti savo rinką. Čia juk turime kur kas tvaresnių produktų nei kitose rinkose. Dėl to jiems ir turime skirti daugiau dėmesio. Ir aš manau, kad visose direktyvose turėtumėme atlikti atitinkamus patikrinimus ir pažiūrėti, ar iš tiesų tai sukuria darbo vietų ES. Ar tai tiesiog draugiška klimatui, bet užimtumo politikai ne. Klimatas įgyjo naują dimenciją per pastaruosius metus. Kalba eina apie išteklių efektyvumą, tai, kad trūksta žaliavų ir daug dėmesio skiriama tam, kad e, išteklių lieka vis mažiau. Dėl to reikia juos efektyviai naudoti. Na ir aišku, daug dėmesio skiriama ir CO2 emisijoms, tačiau kokia galėtų būti sinergija su išteklių efektyvumu ir su Rio plus 20 susitikimu įvyksiančiu kitais metais mes nenorime vien tik tai energetikai, CO2 draugiškų produktų. Mes norime, kad tie produktai būtų draugiški ir išteklių prasme. Norėčiau plačiau pakomentuoti. Efektyvus išteklių naudojimas. Tai yra labai svarbu. Tai gali sukurti nemažai darbo vietų ir sumažinti CO2 emisijas. Tiesa, kad mums nepavyko E, e, e, efektyvaus energijos vartojimo direktyvos išplėsti ir įtraukti privačius būstus į tą direktyvą ir socialinius būstus. Jeigu nori pasiekti rezultatų, kodėl neįtraukti visų būstų, visų pastatų, ne vien, vien tik tų, kuriuos tiesiogiai kontroliuojame. Dėl aviacijos visiškai jums pritariu, kad turime rodyti ambicijas. Taip, šis planas jau ir taip užtruko, Tai yra planas iš praeities, turime rodyti lyderio savybės. Ir Kopenhaga mano manimu irgi yra labai svarbu, kaip ir jums. Kopenhagos sutikimas man buvo labai ryškus, tai kas ten atsitiko. Mes ten parodėme daug ambicijų, buvome labai nas, na, narsus ir drąsus, tačiau galiausiai mums e, nepavyko užsitarna, užsitikrinti pergalės. Dėl aviacijos e, įtraukimo į apivartinių taršų leidimų apivartinių taršos leidimų sistemą. Aš manau, kad e, pasipriešinimo bus daug. Ir kas, jeigu mes pavėluosime? Tuomet visos tos bendrovės, kurios išgyvena gyvena krizės sąlygomis, bankrutuos. Ir galbūt galiausiai mes laimėsime, galbūt JAV Kinija prisijungs prie mūsų, bet galime mes pavėluoti ir galiausiai mūsų bendrovės įsigys Kinai. Taigi, jeigu tikrai norime išspręsti aviacijos problemas, turėtumėme keisti ir PVM taisyklės. Galbūt reiktų numatyti išlygas ir mokesnės lengvatas aviacijos sektoriui. Na ir galiausiai Durbanas. Visiškai jums pritariu, kad įgyvendinimas yra labai svarbu, svarbu turėti gerų planų, bet dar svarbiau yra juos įgyvendinti taip, kaip ketinome tą padaryti. Na ir visi bandome susita siek siekti susitarimo Durbane. Ta, bandėme daryti Kopenhagoje, Kankūne pasiekime šiek tiek tokių susitarimų. Galbūt ateityje geriau būtų tokie daliniai nedideli susitarimai, nes jie vis tiek mus kažkaip stumtų į priekį. Taigi ačiū ir sėkmės. Kolegin Hall. Pone Hall. Thank you, commission. Ačiū komisarė už išsamų ir informatyvų pasisakymą. E, jis mums kaip visada yra naudingas. Noriu paprašyti keleto detalių apie kai kurios aspektus. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų apie kūro kokybės direktyvą, ką sakėte ir ačiū Jums už paramą. E, dauguma. E, sus, e, ir man įdomu buvo tai, kad Jūs pabrėžėte, kad bus bus matytos vertės visoms kūro rušims ir jūs sakėte, yra paralelė tarp to, ko mes reikalavome iš iškastinio kūro ir biokūro. Ir norėčiau paklausti daugiau, pasakyti, e, kai kalbam apie netiesioginį žemės panaudojimo paskirties pakeitimą, nes tikriausiai ir ką konkrečiai ketina pasiūlyti komisija pateikti e, savo pasiūlymą dėl netiesioginės žemės paskirties pakeitimo. Ar bus atskiros vertės kiekvienam biokūro, kiekvienai biokūro rūšiai, ar e, tai bus įvesta iš karto, ar vėliau. Bendras klausimas būtų toks, ar šiuo metu e, rengiate kokią nors E, kūro kokybės direktyvos ir žemės paskirties pakeitimo direktyvos e, ryšio nustatymų e, oficialiai, formaliai ar neformaliai. Kitas klausimas yra susijęs su Durbanu. Minėjote švarios plėtros mechanizmą ir kylančias problemas ir tai, kad jis ne nedavė žymesnių rezultatų projektų prasme Afrikoje. Įdomu, kiek e, kartu dirbate su komisaru Piebalksu ir e, jo pastangomis, kai jis e, kalba apie prieigą prie energijos visiems ir kaip galbūt e, galima būtų sėti su tuo švaros, e, švaros plėtros mechanizme. Ačiū. Pone Kabalio. Ačiū pirmininkė, ačiū komisariai už aišku, kaip visada, paaiškinimą apie komisijos programą ir lūkesčius e, susijusius su Durbanu. Turiu klausimą susijusi tik su Durbanu per antrojo įsipareigojimų laikotarpiu. Nes aš manau, kad tai bus labai svarbus ir sudėtingas sprendimas priimti Europai. Kalbėjote apie sąlygas. Norėčiau paklausti. Na, mano nuomonė reikėtų pridėti dvi sąlygas. Galbūt jūs jas ir apmastėte jau. Tačiau mums detaliai nepristatėte tų sąlygų. Mano nuomonė, viena sąlygų turėtų būti e, e, pramonės, kuri daug energijos e, aukvoja, jos traktavimas ir CO2 nutekėjimo problema. Galima šios, šių sektoriaus traktavimą su privalomų tikslų visai ekonomikai. Tai yra siekti tam tikro sektorinio sustarimo, derinant jį su esama, esamomis nuostatomis pagal Kyoto protokolą būtų tam tikrų įsipareigojimų matrica visos šalies ekonomikos, ekonomikai keliamą tikslą ir ir pasaulinį tikslą tam tikram sektoriui. Iš esmės tai jau daroma aviacijos ar miškinkystės rytise tam tikrų mastų. Tokiu būdu būtų, būtų atsižvelgiama ir ES tam tikrų sektorių konkurencingumą, kuriems įtaką gali padaryti antrojo laikotarpio įsipareigojimą. Ar svarstysite apie tai, kad tai būtų darybų dalis? Antra, savo pastangą pakeisti švalios plėtros mechanizmą. Tai yra svarbu, nes šis mechanizmas nepasiekė svarbiausio tikslo, tai yra sumažinti kainą ir padėti E, vystytis mažiausiai išsivysčiusiam šalims. Tačiau apie tai kalbėjote dėrybų e, pagal, dėl konvencinių dalykų e, kontekste. Ar kalbant apie antrąjį laikotarpį, taip pat būtų kalbama apie mechanizmo peržiūrę. Nes man atrodo, kad antrasis laikotarpis turėtų turėti kitokį švaros plėtros mechanizmą. Taigi dėl tos dvi sąlygos ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tokias sąlygas. Ačiū. Ganz herzlichen Dank. Ich würde. Labai ačiū. Norėčiau vėl papildomą klausimą užduoti įvairiose parlamento institucijose ir kitur Daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su mažiausiai įsivyšusiomis valstybėmis, siekiant sumažinti CO2 išmetimą. Ne visiškai suprantu, kodėl turėtume rūpintis mažiausiai įsivyšusiomis šalimis. Kilančios ekonomikos šalis šiuo atžvilgiu daug įdomesnės, nes turi daug didesnį CO2 išmetimo potencialą. Taigi, kokia būtų prasme čia bendrabiauti su Barundžiu ir Maliu E, jeigu galime labiau bendradarbiauti su Kinija, Rusija ir Brazilija. Taigi daugiau informacijos apie tai norėčiau išgirsti. Nutrauksime dabar klausimų ratą ir suteiksime žodį komisijos nariai atsakyti. Ačiū poniai Cizel dėl kelio gairių. Na ir kas pasikeisų, jeigu mes patvirtintumėme tik kelių gairias? Pagal Kelių gairėse daug dėmesio skiriama efektyviam energijos vartojimui. 20 metais galbūt bus kitaip. Tuomet turėsime sustiprinti pastangas Europoje dėl efektyvaus energijos vartojimo. Ir dėl to dabar MFF siejame su struktūriniais fondais, kitais paketais, tam, kad valstybės narės skatintų efektyvaus energijos vartojimo tikslus. Tai yra vienas iš 2020 20, 20 tikslų. Na ir nemais, nepaisant to, kad tai yra vienas kaštų prasme efektyviausias tikslas, tai yra ta vieta, kur tikrai jaustumėme rezultatų. Bet matome ir dabar jau e, mažai anglės vartojančių kelio gairių rezultatus. Tai yra, turi, daro daug įtakos pramonės sektoriams, jie rengia jau savus, savas kelio gairias. Ir stambiosios pramonės šakos pristatys savo kelio gairias gan greitai, taigi tai yra labai gerai ir daugelės ryčių, pavyzdžiui, transporto politikoje. Ne tik mes komite, komisijoje, bet ir valstybės narės, miestai, savivaldybė savo planuose pradeda jau atsižvelgti į įvairius tikslus, ką būtų galima e, padaryti iki, iki 50-ųjų, iki 30-ųjų, 40-ųjų metų ir kaip tai būtų galima atspindėti įvairiose, šak, įvairiose šakinėse politikose. Bendrosios žemės ūkio politikos žalinimas ir, ir visi tie dalykai. Taigi panašu, kad tai bus pirmas e, kelio garių padarinys. Dėkoju tai, tai ką Jūs pasakėte dėl stambiųjų projektų. Mes biudžete bandome pateikti pasiūlymą, kurį pristatysime kitais, kitą savaitę. Kalba eina apie Life Plus programą. Mes norime būtent daugiau dėmesio skirti mažesniems projektams. Minčių ten yra neblogų, bet jiems sunku tas mintis įgyvendinti ir mes norime tuos mažus projektus paremti. Taip pat e, ponia Merkis irgi apie tai kalbėjo, apie inovacijas, kaip e, tokį dažnai vartojamą žodį. K ką tai reiškia? Pateiksiu pavyzdį. 300 milijonų išmokų aukcionuose yra skelbiama. Tai bus didelės įplaukos įvairioms technologijoms remti ir naujoms atsinaujančių energijos šaltinių technologijoms remti Europoje. Dabar pirma, pirmas tendencijas vertina Europos investicijų bankas. Vasario mėnesį jie jau turės duomenis, tuomet bus valstybių narių projektams skiriamas finansavimas, o 12 metais mes jau galėsime pasakyti, štai šis projektas jau pradėtas įgyvendinti ir taip toliau. Taigi inovacijos negali būti vien tik tai tušti žodžiai, realiai tas inovacijas reikia įgyvendinti įvairiuose sektoriuose. Pone Sizel klausė, ko mes norime ir kokios yra sąlygos. Pone Karvalio irgi kalbėjo apie Durbaną, kalbaina apie Durbaną. Ko mes norime iš Durbano? Norime, kad kit, kitos svarbios didelės ekonominės valstybės prisijungtų prie kelio gairių, turime numatyti laiko, laiko kažkokią tai trukmę, 15 metai pavyzdžiui. Taigi reikalingas detalus susitarimas dėl to, nuo kada, tai galėtų būti 20 metai, jie prisimtų tuos pačius teisiškai sąstančius įsipareigojimus. Gal ne, nebuvo ne vien tik tai įsipareigojimus ir tikslus, bet jie, tai, ką jie, apie ką jie kalba, tai turi turėti tą pačią tą patį teisinį statusą, teisinę vertę. Taip pat yra ir kitų sąlygų, bet aš gal, e, tai yra gan sudėtinga, aš detaliai apie tai nekalbėsiu, tai kalba eina apie dabartinės sistemos aplinkosauginį integralumą, čia irgi reikia pasiekti pažangos, bet svarbu ne vien tik tai ketinimai kartais ateit, svarbu, kad ateityje mus sektų kiti partneriai reikia suprasti, kokių žingsnių, esminių žingsnių reikia imtis ir kuriuo momentu. Taigi, aišku, tai nėra idealus ES noras. Mes norime daugiau ir jau eilę metų esame pasirengę imtis tolesnių žingsnių, tačiau turime realiai įvertinti, ko įmanoma pasiekti su kitomis stambiomis ekonomikomis, JAV, Kinija ir taip toliau. O po to pažiūrėkime, kaip būtų galima ta, tas kelio gairės įdėkti. Aš manau, kad visi suprantame, kokio sunkumo yra šis procesas. Jis yra beprotiškai lėtas. O neturime laiko tiems ambicingiams tikslams įgyvendinti. Tačiau tik taip įmanoma kažko pasiekti Aišku, būtų paprasčiau pasakyti, viskas yra beviltiška, per daug lietai viskas vyksta, kiti neįsitraukia, nieko nenorime daryti. Bet kai tik taip padarysime, tuomet prarasime viską, dėl ko pasaulis susitarė per pastaruosius 13, 14 ar net daugiau metų. Tikrai toks variantas mums visiškai netinka. Taigi turime bandyti ir toliau stumti reikalus į priekį. Prasmingai. Tačiau pastaroji mintis yra labai svarbi. Prasmingai reikia daryti. Nėra prasminga sakyti Europa, Šveicarija ir Naujoji Zelandija, o mes prisimame įsipareigojimus, kiti to nedaro. Pone Merkis dar kalbėjo apie tai efektyvių energijos šaltinių naudojimo, sinergija su Rio plus 20 ir taip toliau. Kalbant efektyvaus energijos, šalt... efektyvaus energijos vartojimo direktyvoje mes matome uh, tuos dalykus. Pavyzdžiui, mokesčių direktyvoje. Taip pat metinė augimo apžvalga, rekomendacijos valstybėms narėms. Siūloma keisti mokesčius atitinkamai tam, kad daugiau dėmesio būtų skirima ne darbui, o energijai ištekliams. Tuomet energija, ištekliai ir klimatas, visi tie dalykai vertinami holistiškai komisijoje. Rio plus 20. Keletas jūsų minėjote prieigą prie energijos šaltinių, na ir tai, ką, ką būtų galima padaryti su Afrika. Aš manau, kad Europoje turėtų būti numatytas prioritetas gauti prieigą prie tvarios energijos. Tai yra vienas svarbesnių rezultatų, ko tikimės iš Rio plus 20. Na, aišku, tokia konferencija gali būti bet kas ir gali atsirasti didžiulėje kalėdinėje glūtėje, o rezultatų jokių. Aš manau, kad tvarios prieiga prie tvarios energijos turi būti esminis elementas. Ir tai galėtų būti viena Junktinės tautos komisijos rekomendacija. Bankimun paprašė, kad būtų pateiktos rekomendacijos Rio plus 20 toje komisijoje ir aš manau, kad tai bus vienas iš e, darbo pagrindų. Kažkas dar užsiminė apie aviaciją. Pone Merkis teigė, kad ji bijo, jog bus e, delsiama, vilkinama. Pasakysiu labai paprastai Tai, kaip ES teisės aktai buvo kuriami, tai buvo daroma bandant išvengti konkurencijos iškraipimų Europos bendrovių atžvilgių. Tie, kurie protestuoja prieš ES teisės aktus, jie nori, kad mes tiesiog tą darytumėme tik savo, Europą. Jie sako, darykite, ką norite Europoje, bet jau nelieskite mūsų oro bendrovių. Aišku, Tokia yra jų pozicija ir tai yra didžiulis trūkumas mūsų bendrovėms. Jeigu darysime tai tik tai Europos oro erdvėje, tai bus keistas sprendimas, jūs įsivaizduokite. Kokius kūrybingus maršrutus pasirinks oro bendrovės tam, kad išvengtų skrydžio per oro per e, Europos oro erdvę. To norime išvengti ir galiausiai atsiras tokia sistema, kuri pasa... neišauks iki pasaulinės sistemos, nes dauguma oro erdvės yra virš septynių jūrų pasaulyje ir tai nepriklauso jokiai valstybei. Dėl to toks sprendimas mums nepriimtinas. Na, o mes pabandėme to išvengti. Pavyzdžiui, jeigu kinų ar amerikiečių oro bendrovės skrenda į Europą, jos privalo laikytis tokio paties teršėjas moka principo, kaip oro bendrovės iš Europos skrendančios į Aziją arba JAV. Turi būti kažkoks paralelizmas ir būtent to mes ir siekiame. Taip pat turiu pasakyti, kalbant apie tai, kad jūs, kalbė, jūs teigiate, kad bus vilkinama šis procesas. Na, įsivaizduokite tokį teisės aktą Europoje, kuris, tarkim, buvo priimtinas prieš trejus metus, dabar tas terminas jau artėja ir tą dieną, kai kinai Financial Times pirmajame puslapyje rašo, kad jeigu jūs nepakeisite teisės aktų, tuomet mes taikysime vilkinimo priemonės ir neišduosime uh, leidimų vienai ar kitai bendrovė. Aš manau, kad JAV pramonės komitetas pritars, jeigu pradėsime pasi, pasidavinėti tokių grėsmių pagrindų, tuomet Europa labai greitai atsidurs nepaprastai sudėtingoje situacijoje. Ir jeigu kas kart yra grasinama mums dėl mūsų teisės aktų ir mes juos keisime, tai tikrai nėra normalu. Dar dėl aviacijos norėčiau pasakyti, kad aš manau, jog amerikiečiai ir kodėl oro bendrovės kreipėsi į teismą. Kaip suprantu, jie tą padarė dėl to, kad jeigu bylą jie pralaimėtų, tuomet jie galėtų jau kažkaip ir susitaikstyti su mūsų teisės aktais, bet aš įsivaizduoju, kad dar bus daug kalbama apie tai. Fiona Hall klausė apie netiesioginės žemės paskirties keitimą, netiesioginės žemės paskirties teikimą. Na, aš detaliai ne, nepasakysiu, kas bus pasiūlyta. Mes to nepasiūlėme dar dėl to, nes, dėl to kad darbas nesibaigė. Kol kas dar dirbame ties tuo klausimu ir labai svarbu, kad būtų netiesioginis teisės paskirties veiksnys įtrauktas ir turime pripažinti, kad yra netiesioginio žemės paskirties pakeitimo poveikių. Ir matome Afrikoje daug teritorijų, kur žmonės ima žemę, kur gali auginti maistą ir vietoj to naudoja biokūro kultūroms auginti. Tikrai nebūtinai turi išaukti maisto kainos, kad suprastumėme, kad situacija tikrai prastėja šioje, situaci šioje srityje. Taip pat aišku, kad yra problemų dėl CDM, tačiau šią sistemą keičiame Europoje, ji pasikeis nuo 13 metų sausio 1 dienos, taigi nuo sausio 1 dienos 13 metų Europoje jau bus tai numatyta mūsų teisės aktuose ir mes švaros plėtros mechanizmų projektais, projektų, projektus vykdysime mažiausiai išsivyščiusiose ir pažeidžiamiausiose šalyse. Taigi švarios plėtros mechanizmo projektus mes bandysime ten įgyvendinti ir ponia Karvalijo, tai nėra švarios plėtros mechanizmo klausimas, tai nėra antrasis įsipareigojimų laikotarpis ir jo klausimai. Mes jau teisės aktus esame pakeitę atitinkamai ir, na, ponė pirmininkė, aš manau, jog aišku, kad jeigu Europoje milijardus skirsime pagrindiniams konkurentams, tam, kad jie pereitų prie geresnės, naujesnės technologijos per švarios plėtros mechanizmą, o ne skirsime tas lėšas tikrai besivystančioms valstybėms, tai nebus teisinga. Ir dėl to sistema ir buvo pakeista prieš trejus metus. Aš tikiuosi, kad atsakiau ir pono Royals klausimą. Mes e, dirbsime su mažiausiai išsivyščiomis valstybėmis dėl jų vystimo, bet keisime švarios plėtros mechanizmą. Jeigu 70 procentų patekdavo, lėšų patikdavo tokiam šalims kaip Brazilija, Indija, Kinija, Koreja, jos dažniausiai gaudavo mūsų pinigus pagal šį mechanizmą, tai tikrai yra, matome, kad prasminga keisti šią sistemą. Ačiū. Dėkoju už tai, kad atvykote šį rytą, pateikite mums informacijos ir suteikėte galimybę išsakyti mums mūsų argumentus. Deja, posėdį baig, turiu baigti, nes laiko jau neturime. Vertėjai irgi turi teisę baigti darbą laiku. Ačiū labai. Pone Merkis dar kažką norėjo trumpai pasakyti. Labai trumpai. Labai labai trumpas klausimas. Ir keletas pastabų dėl aviacijos. Visiškai pritariu Jums dėl apivartinių taršų leidimų priekybos sistemos ir aviacijos įtraukimo į šią sistemą. Jeigu amerikiečiai praras teisę įskristi į Rusiją tam, kad nuskristų į Aziją, tikėtina, kad tas teisės bus atšauktos ir tuomet jie praras ketvirtį savo verslo. Taigi nėra įmanoma nekeisti programos. Arba, bet galbūt tą sistemą reiktų trumpai, e, kuriam tai laikotarpiui sustabdyti, gal aš kalbu apie mėnesius, ne apie metus. Manau, kad visi supratome, kokia yra problema. Mėginame rasti atsakymą, Kolarska, Bobinska. E, dėl darbo tvarkės klausimo kiti klausimai. Norėčiau paprašyti jūsų pakviesti ateityje į vieną iš mūsų posėdžių komisijos narį Oettingerį, kad jis galėtų papasakoti apie tai, kaip vyksta dėrybos tarp ES ir Rusijos dėl trečiojo paketo nuostatų gyvendinimo. Labai ačiū. Labai vertingas pasiūlymas, pasistengsime jį pasikviesti, kartais yra sudėtinga rasti tinkamą laiką šiandien, tačiau sugebėjome rasti, manau, kad rasime ir ateityje. Norėčiau padėkoti, kitų posėdžių datos yra aiškios, ponė Hedegar dar norėtų keletą žodžių. Šio mėnesio, vėliau šį mėnesį į Bruselį atvyks e, Rusijos ekspertai aptarti šį klausimą ir šį klausimą svarstysime kartu su kitais norime tik pasakyti, kad tikrai nesėdime rankos sudėję ir laukime, kas atsitiks. 2012 m. sausio 1 dieną šis teisės aktas įsigalioja, tačiau e, visi jau žino, kiek nemokamų taršos leidimų e, bus e, suteikiama ir iki 2013 metų dar vyks teisės akto gyvendinimo stadija susijusi su kompensacijom, kompensacijomis ir kitais dalykais, taigi e, ne, nereiks visko per vieną dieną atlikti. 12, 12 metų eigoje turėsime dar galimybę siekti pažangos. Pirmininkas, ačiū ir iki kito posėdžio.